På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa alla varmt välkomna till en intressant eftermiddag. Labą dieną, noriu pasveikinti visus, kas susirinko į tikrai, mano manimu, labai įdomią popietę. Turėsime klausimus dėl moterų situacijos, ypač užimant įvairius postus. Noriu pasveikinti visus susirinkusius į FEM komiteto surinktus klausimus, tai kuriuose dalyvauja tikrai labai aukšto lygio a, prelegentai. Ir šiandien po piet diskusijos bus suskirstos į dvi dalis. O kalbėsime visų pirma apie tai, kaip užtikrinti mm, lyčių lygybę, užtikrinti geresnės moterų pozicijas. Uh, kalbėsime apie mm, savos iniciatyvos pranešimą, kurį inicijavo mūsų komitetas. Būtent šie klausimai e, ir yra dalis mūsų pamastymų. Todėl iš karto labai džiaugiuosi galėdama tarp prelegentų pasveikinti ir ponia Kratsa, kuri yra mūsų pranešėja E, Pone Kracija, iškart suteiksiu žodį. Noriu tik tai pasakyti, kad ponė Kracija yra Europos parlamento vicepirmininkė. Mes labai džiaugiamės, kad ji turi galimybę dalyvauti šiuose klausimuose, e, kadangi ji rengia ir labai svarbų pranešimą. Mes e, iš pradžių išgirsime ponios Kracijos įžanginį žodį. ir ją iš karto ir steikiu žodį, prašom. <clears throat> Ačiū, pir... Ačiū pirmininkė. Kolegos, mums visiems labai svarbu, kad vyksta šie viešiai klausimai dėl moterų dalyvavimo vadovaujamosi pareigos pareigose verslo srityje. Kaip visi žinome, moteris tikrai jau ilgą laiką kovoja tiek juridinėje srityje, per teisės aktus, tiek strateginėje srityje, siekdamas, kad moteris turėtų galimybę užimti sprendimus priimančius, e, sprendimus priimančių pareigų, kad galėtų užimti tokius postus kad galėtų užimti vadovaujančias pareigas ir labai svarbu yra užtikrinti, kad moteris turėtų galimybę dirbdamos didelėse įmonėse užimti aukštas pareigas, dalyvauti sprendimų prieimimo organų veikloje. Mes žinome, kad e, socialinė e, visa sistema, įmonių veikimo specifika yra tokia, kad kad mm, dažnai moterų aukščiausio lygio pareigose yra mažai. Galbūt tam tikrą vaidmenį čia vaidina ir moterų nenoras uh, E, paleipėti aukštesnius postus. Aišku, kai kuriuose valstybėse, net ir pačioje Europos Sąjungoje, kai kuriuose valstybėse situacija yra daug geresnė. Skirtumai iš ties dideli, lyginant valstybės. Be abejo, reikia užtikrinti per įvairius, kūriamus, įvairias kūriamas partnerystės, per uh, įvairias struktūras, kad ir moteris, ir vyrai galėtų vienodai dalyvauti priimant sprendimus. Reikia nepamiršti, aišku, ir ekonominio elemento. Jeigu su ekonomika susijusius sprendimus priima moteris, jos daug geriau atsižvelgia į e, žmonių kasdienį gyvenimą, jos yra daug arčiau žmonių kasdienio gyvenimo. Uh, tarp mūsų Kaip matome, yra daug moterų, kurios yra sukaupusios jau ilgametę vadovaujamo darbo patirtį. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad šiuose klausimuose galėsime tikrai labai vaisingai pasikeisti nuomonėmis. Iš tikrųjų yra valstybių, kuriuose patirtis yra labai pozityvi, tad galėsime išgirsti um, tokią, apie tokią patirtį. Tokiu būdu mes galėsime geriau planuoti tolesnius veiksmus. Su, galvoti, kaip pagerinti padėtį, kaip užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, taip pat ir tarptautinių lygmenių, kad būtų galima užtikrinti geresnę moterų padėtį, nes mes norime būtent, kad moteris galėtų būtent užimti tokią padėtį, kuri joms turėtų priklausyti mūsų visuomenėse. Jūs visi, aišku, turite mūsų posėdžio programą ir šios dienos pasisakymai tikrai, manau, labai konstruktyviai prisidės prie mūsų um, tolesnių diskusijų. Taigi aš noriu padėkoti Jums už šios klausimus, pirmininkė. Dėkoju poniai Kracai už šį įžango žodį. Ačiū, kad priminėte, kokie yra mūsų tikslai kokius tikslus išsikėlęs yra mūsų komitetas. Būtent mes norime užtikrinti geresnę moterų padėtį, sudaryti galimybės moterims daryti didesnę įtaką. Taigi dabar mes turėsime galimybę išklausyti mūsų garbių prelegenčių. Noriu priminti, jog Kiekvienam kalbėtojui numatom skirti nedaugiau kaip 15 minučių pirminiam pranešimui, o po to um, bus galimybė diskutuoti. Dabar norėčiau iš karto suteikti žodį poniai Verts, kuri yra atsakinga už lyčių lygybę uh, ir užimtumo klausimus e, Belgijoje, kuri dabar pirmininkauja Europos Sąjungai. E, merci, Madame la Présidente, e, Mesdames et Messieurs, la ministre de. Labadiena, ponai ir ponios. Lygių lyčių, lygių galimybių ir užimtumo ministrė mane įpareigojo um, kreiptis jūs vietoj jos, nes jis negalėjo atvykti dėl politinių įsipareigojimų. Kaip žinote, ministrė ypač akcentuoja lygias galimybės tarp vyrų ir moterų už darbo sektoriuje, taip pat kalbant apie e, galimybės užimti atsakingus postus. Ir ji paprašė manęs perduoti, pasidalinti kai kuriomis mintimis jos vardu. Taigi visų pirma, norėčiau priminti svarbiausius e, aspektus susijusius su kova su, su tais apribojimais ar lubų fenomenų, su kuriuo susiduria moteris. Tai, kad moteris ir e, tampa vis geresnėmis e, specialistėmis ir tai, kad nėra, e, vis dėlto, nežiūrinti tai, vyrų ir moterų skaičius atsakingose postose yra labai neligus, tai yra diskriminacija išlieka ir politinėme gyvenime, ir administracinėse postuose, e, privačiame ir valstybinėme sektorioje žiniasklaidoje, universitetuose, bei taip pat profsąjungose ir darbdavių organizacijose. Moteris e, užima 32 procentų įmonių vadovų vietų, taip pat 10 procentų didžiųjų įmonių vadovų postų, kurios yra kotiruojamos biržoje. Tik tai 4 procentai moterų yra didelių Europos įmonių vadovės, vykdančiosios direktorės ir nėra nei vienos moters centrinio banko valdytojos Europoje. Kalbant apie įmonės, daugiausia moterų dirba menkiausiai vertinamose ir prašiausiai apmokomose darbo vietose. Net jei jos paskiriamos į aukštesnį postą, vis dėlto jos paprastai dirba netokiuose svarbiuose sektoriuose ir ekonominių požiūrių, pavyzdžiui, prekybinėse sektoriuose. Yra kai kurie veiksniai, dėl, dėl tam tikrų veiksnių moterų, moteris gauna mažesnį atlyginimą, ypač tose sektoriuose, kurie tradiciškai laikomi vyriškais sektoriais. Tarybos pirmininkė mano, kad su tokia neligybė reikia kovoti. Ne tik pasitelkiant tarptautinius dokumentus, pavyzdžiui, Kaip žinote, 1995 metų Pekino deklaracija numatė, kad visi visuomenės veikėjai turėtų imtis veiksmų ir atitinkamai reaguoti, kad moteris, kad kuo daugiau moterų dirbtų vadovų postuose, postuose, kur kuriuose priimami atsakingi sprendimai. Taigi tokia deklaracija buvo paskelbta dar 1995 metais. reikėtų kovoti ir su kitu reiškiniu, ekonominiu reiškiniu. Tai yra tai, kas yra konstatuojama daugelį apžvalgų. Nors įmonėse moteris yra skiriamos į e, atsakingus postus. Taigi, remiantis šią nuostatą, e, būtent tokią žinę ministrė ir nori perduoti jums. Tai yra, būtent dėl to yra svarbu kovoti su tuo e, karjeros lubų fenomenu. Už, reiktų užtikrinti, kad ne, moterų ar e, vyrų skirimas vienokius ir kitokius postus yra priklauso nuo daugybės tarpusavė susijusių veiksnių. Turime kalbėti apie netiesioginius veiksnius ir struktūrinės priežastis. Tai yra ekonominė, politinė, socialinė aplinka. Ir kad visa, visi šie veiksniai apsprendžia tokią situaciją. Ir todėl reiktų reaguoti ne tik imantis tikslinių veiksmų, dėgiant tikslinės priemonės, bet taip pat reiktų reikalinga vizija ir strategija šiuo klausimu. Norėčiau trumpai apie tai pakalbėti. Taigi reikalinga veiksmų strategija, kur, integruota veiksmų strategija, kuri e, padėtų panaikinti tas neligybę sukeliančias priežastis. Taip pat reikia kalbėti su tuo lubų fenomenu, taikant tam tikras priemonės. Tai yra gana opi tema. Pavyzdžiui, Belgijoje buvo sukurta darbo grupė, kuriai buvo duota užduotis parengti pasiūlymus uh, kur, kuriais būtų e, numatytos kvotos, kiek moterų turėtų būti įmonėse, e, atsakingose postuose, įmonių valdybose, taip pat ypač stambiose įmonėse. Taigi tai yra gana aktualus pasiūlymas ir vakar išgirdome apie, tai, apie konferencijos skirtos moterų lygybei darbo rezultatus, apie tai, kokios e, priemonės bus siūlomas valstybėms narėms, taigi buvo kalbama apie kvotas. Ir nuomonės delegacijų, skirtingų valstybių išsakytos, delegacijų išsakytos nuomonės skiriasi, bet aš nebėjau, kad mano kaimynė tikrai geriau apie tai papasakos, nes išgirdome apie patirtį valstybių, kurios, kurių patirtis yra skirtinga, bet tai tikrai buvo įdomus pranešimai. Trečia priemonė ar veiksmų rušis - bandyti e, užtikrinti geresnės sąlygas, suderinti privatų ir e, profesinį gyvenimą. Taigi, jeigu darysime prielaidą, kad moteris karjeros aukščiausią tašką pasiekė būdama maždaug 30 metų. Reikia konstatuoti, kad daugelį valstybių narių moteris nuo 30 iki 40 metų būtent tuo laikotarpiu e, dažnai dirba tik pusę darbo dienos. Taip dirba beveik 40 procentų moterų. Ir nors moterų, moteris specialistės yra tikrai labai gerai vertinamos e, profes, profesinėme gyvenime, uh, jų sprendimas dirbti pusę darbo dienos ir iškelia konkrečių, iškelia kliūčių joms norint, joms dėl to tampa sunku e, padaryti visapusišką karjerą. Ir čia tikriausiai nepasakysiu nieko naujo, kad, kaip, kaip priminsiu, kad e, reikia daugiau vaikų priežiūros įstaigų, kad taip pat reikia užtikrinti geresnius atlyginimus ir taip pat skatinti tėvus dal, aktyviau dalyvauti vaikų priežiūroje. Dar vienas svarbus, e, svarbi priemonių rušis tai kova su stereotipais vyrai ir moteris vis dėlto linkia, yra linkę vaidinti stereotipiškus vaidmenis gyvenime. Moteris dažnai dirba sektoriuose, kurie, kurie yra netokie menkiau prasčiau vertinami. Ir tarsi egzistuoja nuostata, kad moteris negali būti va vadovė, nes ji psichologiškai yra neatspari, ji negalės dirbti atsakingo darbo. Šie stereotipai ir toliau e, išlieka ir e, įtakoja moterų karjerą. Belgija pirmininkamo metus surengė konferenciją skirtą atlyginimų, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumui Ir paaiškėjo, kad egzistuoja tam tikros kultūrinės, tikros kultūrinės kliūtis. Čia cituoju vieną iš kalbėtojų. Ir kad turim, iš esmės turime kalbėti apie mąstymo pokyčius. Ministrė taip pat savo veikloje akcentuoja dar vieną dalyką Tai yra, kokia užimtumo politika turi būti vykdoma, kad būtų. kad būtų uh, e, dėgiami novatoriški sprendimai e, darbo vietų kūrime, pavyzdžiui, kad būtų skatinamos tos, tai vadinamos, ekologiškos arba žaliosios darbo vietos. Nes ir čia vėlgi išvelgiame gana aiškia segregacija mo, moterų tose ekologiškose darbo vietose yra tikrai labai nedaug. Taigi tai yra dar vienas klausimas nusipelnantis mūsų dėmesio. Ir tai taip pat susijęs su atlyginimu skirtumu. Taigi kova su atlyginimo skirtumu vyrų ir moterų. E, šis skirtumas ES šiuo metu yra apie 18 procentų. Ir būtent todėl tikriausiai moteris yra linkę atsiduoti profesiniam dar pro, profesiniai karjerai, tačiau nesiekia, nesiekia aktyviai karjeros, nesiekia kilti karjeros laiptais. Ir gruodžio mėnesį įvyksiančiai ministrų tarybai mes rengėme e, išvadų projektą šiuo, šiais klausimais ir norime kad būtų parengta strategija, kuri apims daugialypius veiksnius susijusius su mūsų aptariama problema. Dar viena veiksmų sritis ir čia noriu priminti komisijos pranešimą pasirodžiusi metų pradžioje ir tai, kas mus labiausiai nustebino tame pranešime. Pasiūlytos iniciatyvos Tai yra tai, kad kai kurie sprendimai verslo pasaulyje yra priimami ne, neoficialiai ir kad vis dėlto daugiau vy, vyrų sukasi verslo pasaulyje nei moterų. Ir kad ir čia siūloma, pavyzdžiui, moteriams daugiau dalyvauti, įsijungti į vairius tinklus ar organizacijas Tai yra, na, tas. Moteris skatinamos kuo aktyviau dalyvauti visose neformaliuose tinkluose, kad, na, taip irgi užsitikrinti visas manomas galimybės. Tuo ir baigčiau ir ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Varmt tack och eh, kan väl bara understryka hur viktigt det är att se att det är... Labai ačiū, aš noriu pabrėžti, kaip svarbu yra matyti tą visą priežasčių įvairilipiškumą, kurį sąlygoja kuris lemia tokią moterų situaciją. Dabar norėčiau pasveikinti viešnę iš Norvegijos. Ji yra integracijos ir lyčių lygybės departamento generalinė direktorė Norvegijoje. Pone Vestrindėje negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje, tad ponia Ol ją pavaduos ir papasakos mums apie Norvegijos patirtį. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiamos parlamento narės ir nariai. Noriu padėkoti Evai Brit ir Rudikatsa už tai, kad pakvietė e, mane dalyvauti šiuose klausimuose. Taip pat noriu perdu, perduoti Liusbergen mm, sveikinimus, jis yra jaunas e, žmogus, jaunas vyras, dalyvaujantis mūsų komisijoje ir jisai labai aktyviai dirba lyčių lygybės rytyje. Tačiau jisai pasėmė tėvystės atostogos, keturių mėnesių tėvystės atostogos ir šią užduotį iš jo permė aš. Jokia šalis negali sauliaisti nepripažinti lyčių lygybės, mes visi tam pritarėme. Yra daug rodiklių pagristų moksliniais tyrimais ir argumentai Norvegijoje yra tokie, kad žmogaus kapitalas yra labai svarbus mūsų e, ekonomikai. 82 procentai žmogaus kapitalo sudaro e, mūsų ekonomikos, ekonominės gerovės. Ir dėl to yra labai svarbu, kaip mes sugebėsime tą žmogiškai kapitalą išnaudoti. Ir šia prasme yra labai svarbus lyčių lygybės e, klausimas. Tradiciniai modeliai labai sunkiai palieka mūsų sąmonę ir kartais nepakanka vien gerų ketinimų ir vilčių. Aš pateiksiu jums kvotas, kurie buvo įvesti per pastaruosius 25 metus Norvegijoje. Keletai kabinetų Norvegijoje, e, kuriuos užpildo skirtingų partijų atstovai, mane, kad reikia derinti lygių galimybių veiklą su radikaliais sprendimais. Ir politinės e, partijos įvedė e, savanoriškai, neįstatymiškai kvotas, lyčių kvotas. Turime 40 procentų moterų parlamente ir 80 procentus e, rink, savivaldybėse. Tač 98 metais mes pataisėme lyčių lygybės aktą, kur yra e, reikalavimas įvestas 40 procentų visų vyriausybės e, atstovų, konsultantų, e, tas pareigas turėtų užimti moteris. 93 metais toks pats reikalavimas municipaliniuose aktuose buvo įvestas kur buvo toks reikalavimas įvestas renkamiems uh, savivaldybių darbuotojams. Toliau, netgi anksčiau negu Švedijoje, kalbant apie tėvystės atostogų sistemą, nuo 10 savaičių iki 12 savaičių yra pratestas tėvysės atostogų laikotarpis ir jis yra 100 procentų apmokamas. O toliau buvo visiškai pasistengta pakeisti požiūrį verslo e, visuomenėje į, į motinystę ir rūpinimasis vaikais yra normalus veiksmas, ko mes visi ir tikime, tikimės. Ir dėl to reikia tai atsižvelgti, būti atskaitingiams, e, kuriant įstatymus. 2003 metais 40 įmonių įstatymų buvo pakeisti Ir ten įvestas reikalavimas, kad 40 procentų e, renkamų vietų būtų būtent užpildytos moterų. Ir viešosios kompanijos taip pat buvo 2006 metais reikalavimas, e, buvo įvestas reikalavimas e, perinamo laikotarpio per dviejus metus taip pat siekti lyčių lygybės postuose. Žinoma, galima taikyti įvairiausius, įvairiausius įstatymus, įvairiausias taisyklės, ir įvedus įstatymus netgi galima e, sulaukti e, teisminio persikimo, jeigu jų yra nesilaikoma. Ir anksčiau valdybose, e, valstybinėse įmonėse nebūdavo visiškai moterų. Per pastaruosius dešimt metų nieko nevyko, jokių pokyčių. Ir dabartinė padėtis iš tiesų yra, nėra labai gera. Mes investavome milijardus, e, suteikdami švietimą savo sunums ir e, duk, dukterims. Deja, dukteris, e, moteris jaunosios negali patekti vadovaujančius postus ir tai yra ekonomiškai, finansiškai nenaudinga. Uh, Teisiniai pasiūlymai, žinoma, sukėlė labai karštas diskusijas e, tiek žiniasklaidoje, tiek visuomenėje. Ir mes pasinaudojame šią situaciją tam, kad pakviesti daug netradicinių suinteresuotųjų šalių aptarti, diskutuoti e, lyčių lygybės klausimus. Po pasiū... E, liberala... liberalų konservatorių komitetas pasiūlė įstatymo projektą Ir yra dar ir kita istorija. Tas pats kabinetas dviejus metus laukė, kol įsigaliojo įstatymas. Jie tikėjosi, kad įmonių sektorius pats išspręs šią problemą. Taigi 2005 metais buvo atliktas tyrimas, dėje niekas nepasikeitė. Taigi mums reikėjo pasirūpinti įstatymo įgyvendinimu. 2006 m. 1 sausio buvo pasikonsultuota su valstybės e, vadovu ir imtasi priemonių, kad įstatymai būtų vykdomi, kad jų būtų laikomasi. Buvo tikimasi, kad e, verslo įmonės, verslo sektorius laikysis šių nurodymų, tačiau dėja to neatsitiko. Mes kol kas nesinaudojame kvotų įstatymais, kalbant apie privačias bendrovės, smulkės ir vidutinės įmonės, netaikėme kvotų ir vadovaujančioms pozicijoms įmonėse. Tačiau turime dar labai daug ką nuveikti. Valstybės sek sektorija vadovaujančius postus užima 27 procentai moterų, tik 17 procentų moterų užima pačias aukščiausias pareigas e, visame verslo sektorė visų rūšių verslo įmonėse. Taigi tokie yra įstatymo įvedimo rezultatai ir tai yra svarbu. Taigi reikalai po truputį juda į priekį. Ir valdybose vis daugiau atsiranda moterų, moteris įgauna daugiau galimybių užimti vadovaujančias pozicijas. Tačiau turėčiau pagirti tuos, kurie to nusipelno. Kai parlamente buvo patvirtintas įstatymas, dar prieš jų įsigaliojimą, du pagrindinės verslo federacijos parengė savo e, programas 2004 ir 2005 metais. Jos vadinosi moterų e, ateitis e, ir Futura ir tai buvo finansų sektoriui skirtos programos renkti, ruošti moteris ir vyrus e, dirbti e, vadovaujančiose postuose įmonių valdybose. Tačiau kol kas tos programos dar nėra visiškai įgyvendintos. Viešajame sektorė taip pat yra įvairių programų, mokymo, programų, švietimo programų. Yra dvi pagrindinės priemonės, kodėl mes ėmėmės grįžtesnių, radikalesnių veiksmų. Aš renkuosi tokius gana griežtus, rimtus žodžius, būtent griežtų veiksmų. Pirmiausia, e, lygios galimybės visiems nepriklausomai nuo lyties, čia demokratija ir atstovavimas taip pat yra labai svarbus galbūt ir reikės įvesti kvotas, kad būtų galima užtikrinti lyčių lygybę, vienodai reprezentuojamas lytis vadovaujančiose postuose. Taigi žmogiškas kapitalas yra gyvybiškai svarbus ir šiuolaikinė konkurencinga vis, visuomenė ir ekonomika, jai reikalingi visi visuomenėje esantis talentai. Ir Europa reikalauja įvairovės įskaitant ir lyčių įvairovę. Taigi, jeigu suderinti visas lyčių lygybės politikas, e, tėvystės atostogas, kvotas, taip pat e, visiškai apmokamas atostogas už vaiko priežiūrą, kol vaikas yra labai jauno amžiaus. Taigi visas derinys tokių priemonių yra labai stiprus variklis skatinis ekonomikos vystimasi. Tačiau tai yra labai svarbu pasiekti to, kad moteris taptų matomos, kad jos būtų pasiekiamos, kad jos būtų kompetitingos. Ir mes turime labai didelį ir gimstamumo skaičių Europoje ir tai taip pat yra svarbu. Baigsiu pasakysiu, baigdama pristatysiu mūsų mm, iššūkius egzistuoja e, amžiaus atotrukis tarp vyrų ir moterų. Yra atotrukis tarp atlyginimo vyrams ir moteris, valandinio atlyginimo tarp vyrų ir moterų. Taip pat yra pasidalėjusi rinka pagal lyčių užimtumą. Labai daug yra moterų, kurios dirba ne visą darbo dieną Taip pat turėtumėm daugiau tyrimų atlikti, apie, atlikti socializavimo procesus rytyje ir taip pat patirinėti ir daugiau investuoti į tai, kad jauni žmonės, merginos ir vaikinai būtų įtraukti į lyčių lygybės klausimų sprendimą. Taip pat e, būtinis smurtas yra labai svarbus klausimas. E, Deja, šiandien to klausimu nesulinkusi plačiau kalbėti. Taigi, aš manau, kad šiandienos klausimai ES strategija lyčių lygybei užtikrinti, taip pat šios svarbos diskusijos tarsi nulėmė Europos ateitį. Ir mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su Europos parlamentu, su valstybėmis narėmis. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad šį rudenį ir žiemą, taip pat ateinantį pavasarį bus atliekama daug nepriklausomų tyrimų, kas vyksta verslo srityje, kalbant apie lyčių lygybę, taip pat kaip priėmė sprendimai ekonomikos sektoriu ir visus tais duomenimis mes pasidalinsime su jumis. Taigi turime visiems suteikti daugiau laisvės, ar, būt, ar tai būtų vyras ar moteris, mergina ar vaikinas. Mes turime stengtis pagerinti mūsų ekonomikos padėtį, mūsų visų gerovę ir taip pat kovoti su stereotipais, kurie skatina neligybę. Kaip jūs žinote, visi talentai yra vienodai pasiskirti tarp lyčių. Ir aš manau, kad ši nauja ES iniciatyva, inovacijos sąjunga yra pasiryžusi sukurti iki 2025 metų 3,7 milijonus naujų darbo vietų. Ir kaip komisijos narė ponia Quinn pasakė, mes turime pasirenkti inovacijom, nes jeigu to nedarysim, mūsų ekonomika labai susilpnės ir mes prarasime naujas idėjas ir talentus. Turime integruoti lyčių lygybės klausimą į šią perspektyvą taip pat jau į jaunimo judumo ir į naujas e, politikos sritis skirtas jaunimui. Ačiū. Varmt tack att vi har fått ta del av de erfarenheter som har gjorts i Norge. Ačiū. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pasidalėjote patirtimi iš Norvegijos. Labai džiaugiamės, kad gavome ir jūsų atlikto tyrimo medžiagą. Taip pat noriu pabrėžti, kad norint užtikrinti vyrų įsitraukimą e, į lyčių lygybės užtikrinimą yra labai svarbu atlikti atitinkamą darbą. Pavyzdžiui, tai, ką jūs minėjote, pavyzdžiui, dėl tėvystės atostogų. Uh, ir visų nuostatų dėl to tai yra labai svarbu. O dabar noriu pasveikinti Maryžau Zimmerman, kuri e, yra vyrų ir moterų lygių galimybių delegacijos pirmininkė Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje. Pone Zimmerman, daug dirbo Prancūzijos nacionalinėje asamblėje būtent vardan to, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai dėl lyčių lygybės. Taigi iš karto suteikiu žodį Jums. Ačiū pirmininkė, labai ačiū, kad mane pakvietė ir noriu padėkoti Norvegijos atstoviai už šią galimybę iš tikrųjų mm, susitikti su jumis. Mes buvome nuvykę į Norvegiją pasisemti geros patirties ir po to jūs sekėte ir situaciją Prancūzijoje. Taigi e, tai, kad mes šiandien sutinkame, yra tikrai ypatinga. E, Jean-François Copé ir aš mm, Nacionalinėje asamblėjoje jau sausio mėnesį pateikėme atitinkamą įstatymą, paskui jis buvo svarstytas ir senate ir iš tikrųjų manau, kad tas mūsų darbas labai įtako, mūsų tie sutikimai labai įtakojo tą procesą. Bendrai visi sutikimai su Norvegijos e, suinteresuotomis visomis šalimis, kaip lankėmės Norvegijoje birželio mėnesį, buvo labai svarbus iš tikrųjų rengiantis apginti tą įstatymo projektą, nes Prancūzijoje tikrai yra labai ypatinga tokia situacija, kadangi mano grupės prezidentas Jean-François Kopė labai daug dirbo, kad apgintų, kad paremtų, kad propaguotų tą įstatymą. Jis labai daug dirbo tarp įmonių, senate, asamblėjoje, nes iš tikrųjų tai nėra taip labai paprasta Prancūzijoje um, pasiekti, kad um, įmonių administracijoje, valdybose dirbtų pakankamas skaičius moterų. Uh, Manau, kad iš tikrųjų tai, kad atėjome iki šio momento, tai reikia nepamiršti tikrai ilgos istorijos, ilgo to kelio. Ir Norvegijos patirtis man buvo labai svarbi, tiek ir asmeniškai, kaip deputatė, kaip moterų teisų delegacijos vadovė. Aš, aš manau, kad uh, lyčių lygybė profesinėje srityje yra labai svarbus dalykas, tačiau yra aišku įvairių būdų, kaip gali tą lygybę užtikrinti. Arba per įstatymus ir Prancūzijoje jau turim šeštą tos vieties įstatymą, arba pasirenkamas kitas kelias ir tai yra būtent per, per, per įmonių administraciją, valdybas, būtent kaip jūs ir kalbėjote apie ta, ta, tų nematomų barjerų moteriams užimti vadovaujančius postus, tų taip vadinamų stiklo lubų sudaužimas yra labai svarbus dirbant per įmonės. Nes iš tikrųjų, kuomet, o, kai siekia, kad na, moteris galėtų kilti tais laipteliais į viršų, reikia, kad iš viršaus būtų kažkoks toks tarsi siurblys, kuris temtų jas į tą viršų. Ir uh, kaip ir pas jūs panašiai, pas mus, aišku, tie iš pradžių tie pasikeitimai, kuomet moteris skiriamos į aukštesnės pareigas, aišku, daugiau um, viešajam sektoriui, tačiau, aišku, po truputį ir įmonės perima tą patirtį ir atitinkamai, žinoma, um, po to nuvilnyja visi tie pasikeitimai ir per direktorių uh, postus, per valdybas ir taip toliau. Ir šiandien po truputį susitikdama su stambiosiamis Prancūzijos grupėmis, įmonėmis ir tarptautinėmis taip pat, kalbamės apie tą įstatymą iš tikrųjų matau, kad e, tas įstatymas suteikia postumį visai sistemai ir tikrai viskas keičiasi, yra kylama netgi iki aukščiausių vadovaujančių postų. Manau, kad labai svarbu yra parodyti, kaip Prancūzijoje mes e, siekėme kažkokios pažangos ir tikrai ką, ką padarėme, visų pirma reiktų paminėti 2008 metų sprendimus, nes aišku, kvotos politiniam pasauliu galbūt yra geriau žinomas dalykas, tačiau um, įmonių verslo pasaulyje tikrai tai nauja savoka. Tai mes 2008 metais sugebėjome sustiprinti Prancūzijos konstitucijos nuostatas, kad būtų tikrai užtikrinta vienodesnė moterų ir vyrų situacija, vienodesnės galimybės patekti į pačius aukščiausius postus. Taigi, toks toks žingsnis mums leido būtent per teisės aktus užtikrinti moterų galimybės patekti į aukščiausius vadovančius postus. Aišku, reikėjo įtakoti bendrai įmonių bendrą strategiją, politiką. Aš manau, kad jeigu yra valdoma, jeigu valdančiose postuose yra tik tai vienos lyties atstovai, aišku, kad tas valdymas nėra gerai subalansuotas. O būtent ir kitos lyties tinkamas atstovavimas vadovaujančiose postuose leidžia būtent užtikrinti tą vadovavimo pusiausvyrą. Dabar trumpai apie skaičius. 40 procentų administratorių įmonių valdybose, administracinėse, administracinėse organuose, kaip Norvegijoje pavyzdžiui, jūs būtent kaip papasakote, buvo kažkiek lankstumo e, numatyta. Dėl tų 40 procentų mes nustatėme, kad nuo įstatymo patvirtinimo po šeši, praėjus šešeriems metams mes vis tik tai griežtai reikalausime, kad būtų 40 procentų moterų įmonių valdybose. Paskui um, nustatėme dar, kad į vidurį šio laiko tarp, kad po trejų metų jau būtų 20 procentų pasiekta, kad būtų moterų vadovaujančiose postuose. Um, Nacionalinėje asamblėjoje mes e, pagalvo, e, nusprendėme, kad šie reikalavimai turi būti reikala, e, taikomi stambiosioms įmonėms, kurios yra kotiruojamos biržoje, taip pat stambiosioms viešosioms įstaigoms, taip pat tokioms įmonėms, kuriuose valstybė turi dalį. Po to senatoriai balsavo, kad dar tas taikymo ratas būtų išplėstas. Man tai atrodo ypatingas e, elementas, ypatingas niuansas, nes iš tikrųjų tiek padirbėjome, tiek sugebėjome tą idėją perteikti, parduoti visiems, kad tikrai buvo žengta netgi dar toliau tą įstatymą tvirtinant. Ir štai kolegos mm, man pasakė, kad iš tikrųjų ne vien tik tai iš įmonių pusės čia ne, ne vien tik tai tos rytį čia buvo tas palaikymas konkrečiai matosi ir iš senatorių pusės ir buvo nuspręsta būtent išplėsti taikymą toms įmonėms, kur yra um, daugiau nei 500 darbuotojų ar kur apyvarta viršia 50 milijonų eurų. Taigi apie 2000 įmonių. Toliau, tai numatytos, aišku, ir sankcijos. Pavyzdžiui, per perinamą laikotarpį, jeigu yra paskiriami kažkokie administratoriai, kurie netitinka kvotų reikalavimo dėl e, lyčių atstovavimo, e, yra tiesiog automatiškai naikinami tokie paskirimai, o po šešių metų čia senatas iš tikrųjų priemė ypatingą sprendimą. Jeigu nėra laikomasi tų reikalavimų, yra. Nus, e, yra nutraukiamas finansavimas. Toliau, ką dar reikėtų žinoti, būtent kalbant apie tą įstatymo klausimą, reikia turėti omenyje, kad savanoriškumas, aišku, savanoriškas taikymas yra svarbus dalykas, bet vien to nepate, nepakanka, nes jeigu, aišku, Yra noras, yra pasakoma, kad taip, aš na, norėsiu, kad po, 40, kad po 6 metų būtų 40 procentų moterų vadovaujančiose postuose. Tačiau jeigu nebus įstatymo, kuris numatytų ir sankcijas, kad tarkim, jeigu nebus 40 procentų, tai bus pritaikytos priemonės, tai iš tikrųjų realaus įgyvendinimo ir nebus. Aš galiu pateikti pavyzdį. 2006 metais na, aš sugebėjau prastumti um, įstatymę lygybė, lyčių lygybės e, reikalavimą e, profesinė, profesinėje srityje dėl 20 procentų kvotos, tačiau e, jeigu dabar pažiūrėtumėm, buvo balsuota dėl to įstatymo 2006 metų kovą, 2009 gruodį administracinėse tarybose tik tai 8 procentai moterų. Taigi, balsuota dėl įstatymo, tačiau dėl tos nuostatos nebalsuota ir jokios pažangos. Dabar toliau 2010 birželį balsuota dėl įstatymo Ir dabar jau šiandien turim 14 procentų moterų administracinėse tarybose. Nežiūrint to, kad balsuotas buvo tik tai nacionalinė asamblėje ir senatas dar nebalsavo ir įstatymas dar nepatvirtintas, labai greitai perėjom nuo 9 procentų iki 14 procentų moterų vadovaujančiose pareigose. Taigi, aš manau, kad būtent tos prievalės, kurias nustato įstatymas, yra labai svarbios. būtent tam, kad būtų pažangos, aš manau, reikalinga būtent įstatymo nustatyti reikalavimai, nes geri norai gerai, tai, tai labai viskas malonu, tačiau vien to nepakanka. Taip pat labai dažnai Prancūzijoje yra išsakoma tokia kritika, kad tie, kas, tai tos pirmos moteris, kurios buvo paskirtos nuo sausio iki birželio per tą laikotarpį, tai nebūtinai visai buvo tos moteris, kurios būtent keliavo e, karjeros tuo tiesioginiu keliu tiesiai iki direktorių, tačiau Man svarbiausia buvo, kad į administracinės tarybas patiktų, patektų kompetitingos moteris, moteris, kurios turi diplomus, tai yra tos moteris, kurios turi viską, kas reikalinga, kad galėtų dirbti administratorėmis, vadovėmis. Ir štai Norvegijos patirtis rodo, kad tikrai labai svarbus yra apmokymas. Kaip Norvegijoje mes buvome, buvo aiškiai pasakyta, kad e, būtent e, yra tokia visuomenėje nuostata, kad e, vyrui tas išsilavinimas visiškai nereikalingas, nes vyras laikomas savaime suprantama, kad jis jau sugeba vadovauti. Tuo tarpu moteris būtinai turi turėti atitinkamą kompetenciją, sugebėjimus ir būti tinkamai apmokyta. Todėl mes sakome, kad reikia um, apmokymo visiems. Gali nebūti uh, vadovas, administratorius su atitinkamu išsilavinimu, visus galima apmokyti būti vadovais. Toliau. Kodėl kvotos yra reikalingos? Žinote, kai lankiausi Norvegijoje, sutikau ir su e, jūsų ministru ponu Gabrielsen. Jis labai greitai suprato, jog vadovaujantis postai, tos administracinės tarybos, valdybos neturi likti vien uždarų vyrų klubų. Jeigu pažiūrėtumėm į didžiųjų bankų administraciją, Iš tikrųjų, jeigu ten vadovų būtų daugiau iš abiejų lyčių, galbūt būtų priimti visai kitokie sprendimai. Dabar to nepasakysi aiškiai, tačiau aš galiu tik tai aiškiai pasakyti, kad jeigu vadovų postuose nėra atstovaujamos abi dvi lytis, tai uh, negalima užtikrinti teisingo mūsų visuomenės atstovavimo. Reikia aiškiai pasakyti, uh, bendrai vertinant mūsų, mūsų visose šalise, moterų yra 52 procentai gyventojų. Žinau, kad e, kai kur yra kitai, pavyzdžiui, Prancū... tarkim, Belgijoje 40, Norvegijoje gal 42 ir taip toliau. Tačiau esmė yra tokia, kad jeigu paimtumėm vadovaujančias institucijas, pavyzdžiui, kad ir parlamentus nėra moteris atitinkamai atstovavimas, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą. Todėl aš sakyčiau, kad labai svarbu užtikrinti tink, teisingą lyčių atstovavimą, bent jau tuo lygmeniu, kuriame yra priimami sprendimai. Uh, Aš nesakau, kad e, moterų priimti sprendimai yra geresnė nei vyrų priimti sprendimai. Aš tik žinau, kad čia labai aiškus yra papildomumo elementas ir negali jo ignoruoti, kuomet eina kalba apie e, vadovavimą. Aišku, kad moteriai, e, moteris moteris turi vienokias kompetencijas, vyrai turi kitokias gal kompetencijas ir labai svarbu, kad būtų atspindėta realybė, o realybė yra tokia, kad realiai turi būti prieimami sprendimai dėl visos visuomenės. Prancūzijoje mes turėjome atitinkamą modelį ir dabar mes norime parodyti, jog galime būti modeliu ES ir šioje srityje. Uh, Aš taip pat esu tikra, kad mes galėtumėm pasidalyti savo patirtimis su jumis ir kaip politiniuose sluoksniuose prastumti tas mintis, kad tikrai būtų galima priimti atitinkamus sprendimus. Eh, Ačiū, ponė Zimmerman. Jūsų pasisakymas buvo tikrai informatyvus, labai naudingas. Iš tikrųjų labai naudinga e, išgirsti apie skirtingų valstybių patirtį. E, ir noriu palinkėti jums ir toliau bendradarbiauti, e, keičiantis patirtimi ateityje. Mums to tikrai reikia. Dabar Jums leidus, norėčiau suteikti žodį dviems mūsų pranešėjoms. Visų pirma, poniai Kostai, kuri yra šešėlinė socialistų frakcijos e, pranešėja, dirbanti mūsų komitete. E, taigi, ponia Kosta, penkioms minutėms žodis Jums. Grazie, prezidente, grazie alle nostre e, eh, illustre. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, e, kalb, visoms kalbėtojams ir pranešėjams. E, man atrodo, mes išgirdome tikrai visų esminių klausimų apžvalgą ir, ir taip pat išgirdome apie tai, ką turėtume pasitelkti, norėdami tuos e, klausimus analiz, tas temas analizuoti. Ir visi trys išgirsti pasisakymai buvo labai naudingi. Išgirdome apie tai, ką, um, kokius veiksmus planuoja Belgijos ministrė. Ir kitos kalbėtos e, palėtė labai įdomius klausimus. O pastarieji du, du pasisakymai buvo taip pat labai įdomus. Mes bu, išgirdome apie Norvegiją galiojantį įstatymą, kuris šiuo metu rengiamas Prancūzijoje. Tuo tarpu mes Italijoje tuos tekstus nagrinėjame ir manome, kad tai yra įdomus pasiūlymai. Moteris e, parlamento narės Italijoje ir ne tik jos tuo domisi. Manau, kad mums e, tie pasiūlymai bus tikrai naudingi, kuomet nagrinėsime kvotų klausimą. Taip pat e, svarbu išsiaiškinti, ar tos kvotos turi būti saistančios, ar reikia e, įstatymui tvirtinti restinio arba tago politiką. Vakar Italijoje buvo paskata labai įdomi iniciatyva Milane. 500 moterų vadybininkių susibūrė į naują moterų vadybininkių organizaciją pavadinimu Manager Impreza jos tikslas sutelkti, suburti moteris, kad jos galėtų svarstyti tokius klausimus, kaip moteris vertina pasaulinės ekonominės tendencijas, ką apie tai mano moteris vadovės. Taip pat e, jos turėtų diskutuoti lider, liderio, lyderiavimo modelius, vyro ir moters lyderio modelius. Taip pat daugia kultūrė terpė, kaip tai galėtų pasitarnauti, kaip naudingas naudingų išteklių sritis ekonomikoje, bei e, naujos, naujos sritis moteriams profesionalėms. Iš esmės, tai būtų diskusijos apie tai, kur link eina pasaulis, e, kaip vystosi pasaulio ekonomika. Tai yra svarbiausios aktualijos. E, Europos parlamente labai svarstoma, e, plačiai svarstoma 2020 strategija. Ir manau, kad tikrai svarbu mm, galvoti apie ilgalaikę ateitį ir siekti tolidesnių, subalansuotų tendencijų, kurios būtų palankios moteriams. Turime kalbėti ir apie konkurenciją. Turime kalbėti ne tik apie mm, kar, apie moterų karjerą, turėtumėme tą klausimą pla, svarstyti platesnėme kontekste. Turiu porą klausimų apie netiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos priežastis ir kokios strategijos pasitelkiamos kovai su jomis. Vienas iš galimų atsakymų, kuriuos aptarė ponė Svensson, tai kelių veiksnių, kova su, su, su kelių veiksnių grupe. Pavyzdžiui, parlamente neseniai buvo svarstomas motinystės atostogų pasiūlymas, buvo kalbama ir apie tėvystės atostogas. Tai vienas iš e, būdų spręsti vaiko auginimo klausimą šeimoje. Manau, kad čia egzistuoja, dar egzistuoja nemažai diskriminacijos, kurią galime, su kuria galime bandyti kovoti teisės aktais institucinis pagrindas ir, ir ką jis skatina, ko neskatino. Kalbant apie moteris vadovės, e, privačiame ir valstybinėme sektoriuje yra tam tikrų, kaip jau sakėme, stereotipų. Italijoje vykdėme e, e, eksperimentą bandėme užtikrinti didesnį moterų e, skaičių sprendimus priimančiose struktūrose. Buvo nagrinėjamas kvotų klausimas. Kvotos gali padėti užtikrinti, kad daugiau moterų atsiras svarbiose postuose. Tačiau turime būti atsargus ir, ir svarbu, kaip at, vykdoma atranka. Gal, gali būti, kad, na, pavyzdžiui, galime kalbėti apie institucijas valstybėse narėse. Taip pat kartais kuriami moterų profesionalių, moteriams profesionaliams skirti duomenų bankai, kur yra gerų specialisčių, kurį klumdyti. Ir kai paaiškėjo, kad kai kuomet buvo priteikė atrankos, moterų lobisčių, moterų lobistinė veikla nebuvo labai aktyvi, jos nebuvo labai stiprios toje srityje. Ir žinoma, visada reikia daryti atranką tarp kandidatų, tačiau atrodo, kad čia susidaro uždaras ratas. Tai nereiškia, kad automatiškai visada pasirenkamas vyras. Kitas susijęs dalykas yra netiesioginė diskriminacija, apie kurią kalbėjo ponė Zimmerman, pavyzdžiui, mokymuose. Ir čia egzistuoja prieštaravimas. Mano šalyje moteris e, sudaro 58 procentus universiteto absolvenčių, tačiau jos susiduria su diskriminacija visos karjeros metu. Tai susiję ir su atlyginimu, vyru ir moterų atlyginimų skirtumais. Ir būtent šią situaciją reikėtų spręsti. Reikėtų sumaž, sumažinti moterų ir vyrų atlyginimo skirtumą. Žmonės, kurie dalyvauja mokymuose, rodo iniciatyvą ir už tai jie turi būti apdovanoti. Visą tai turi būti susiję. Dažnai moterims sunku dirbti visą darbo dieną. Taigi reikia ieškoti galimybių ir priemonių, kad pakeistume elgesį ir mąstymą. Eh, Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Ovyje, kuri yra taip pat šešėlinė pranešėja Aldės frakcijos. Jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, aš atėjau iš kito posėdžio ir pamiršau pasimti savo dokumentus, taip pat atsiprašau už tai, kad pavėlavau. Ir dėl to galėjau išklausyti tik tai dvi kalbėtojas, tai yra iš Norvegijos ir iš Prancūzijos. Man buvo labai malonu e, išklausyti tuos pranešimus, nes išgirdau daug informacijos, kuri man buvo naudinga. Tas faktas, kad mes svarstome šį pranešimą, yra tikrai didžiulis žingsnis į priekį. Tačiau kai kuriuose e, valstybėse narėse, dėja pirštais nerodysiu, e, ne visos valstybės narės yra vienoje, vienodoje padėtyje, tačiau svarbu pabrėžti, kad kad visose valstybėse narėse žmonės turėtų suprasti šio pranešimo turinį. Ir galbūt mūsų komitetas turėtų organizuoti žiniasklaidos renginį, kur mes galėtumėm e, parengti, pasirengti diskusijoms dėl direktyvos skirtos motinystės atostogų reglamentavimui. Iš Estijos mano šalies žurnalistai taip pat domisi tais klausimais. Ir nors paprastai žiniasklaida nelabai daug skiria dėmesio šioms temoms, manau, kad, kad žiniasklaida galėtų e, dalyvauti tokiuose E, renginiuose. Tačiau žurnalistai kartais ne visai tinkamo išviesoji pateikė e, informaciją, teikdami, kad nebūtinai moteriams reikalinga ta kvotų sistema ir kartais neleidžia mums pasiekti tų rezultatų, kurių mums reikia. Taip pat turime kreipti dėmesį tai, kad reikia kalbėti apie sankcijas mūsų pranešime, nes jeigu neįvesime sankcijų, tuomet dėjūrė teisė į lyčių lygybę niekada netaps faktinė teisė, mes niekada to negyvendinsime praktikoje. Aš atkreipiau dėmesį, kreipiau dėmesį ir skyriau dėmesį šiai temai maždaug 20 metų nuo Estijos nepriklausomybės laikų. Ir aš žinau, kad jeigu nebus sankcijų, tai mes šitų, šitų klausimų ir neįgyvendinsime e, tikrovėje. Turime pasimokyti ir iš Prancūzijos Netgi prieš senate patvirtinant teisės aktus mes galėjome matyti, kad Prancūzijoje vis daugiau moterų užima vadovaujančius postus. Nenorėčiau labai ilgai leistis į šią temą, tačiau norėčiau e, padėkoti visoms valstybės narėms, kurios pasiekė pažangą moterų e, lygybės su vyrais rytyje ir taip pat paraginti kitas valstybės narės sekti jų pavyzdžių, nes, pavyzdžiui, šie, dabar Estijoje mes turime dešiniosius politikus, kurie sako, kad mes turime reikiamus teisės aktus ir ką mums reikia komisaro e, lygių teisių klausimais. O dabar mes išrinkome naują asmenį į šį postą, nes ankstesnis galėjo tik teikti rekomendacijas, o negalėjo taikyti jokių sankcijų. Ir paprastai žmonės nesiklauso, jeigu nėra taikomos jokios sankcijos. Taigi dabar Estijoje žmonės kelia klausimus, ar reikia komisaro uh, nagrinėjančių lygių teisų klausimus. Žinoma, tai nėra viena Estijos problema, lyčių lygybės klausimai ir problemos būdingos ir kitose valstybėse narėse ir visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad mums reikėtų žymiai daugiau bendradarbiauti, diskutuoti ir galbūt mūsų anūkai, kai jie pasieks amžiaus, kai galės, tapti vadovaujančiais darbuotojais. Galbūt jau tais laikais vyrai ir moteris bus lygus. Ačiū, ponė Ovir. O dabar pasiūlysiu klausimus užduoti tiems parlamentarams, kurie to pageidautų. Pone Gurmai, kiekvienam po dvi minutės skirčiau. Prašom, pone Gurmai. E, tak, Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai labai malonu matyti jūs visas čia, nes jūs esate tos, kurios bandote jau pasiekti kažko praktikoje, realybėje. Ir tai tikrai labai svarbus klausimai, kur, kur, kuriuos svarstame. Ir taip pat labai džiaugiuosi kolegė esančia čia, mes puikiai padirbėjome. Anikė Fiethalt, aš jūs prisimenu, kuomet rengėte šį teisės aktą. Noriu primti visiems, kad 80-ame dešimtmetyje jūs nusprendėte, kad jeigu pasieksite, kad vyrai ir moteris rūpintųsi šeimo, šeima kartu, tai tik bus naudinga šeimai, tiesiog tai, tai užtikrins, kad ir daugiau vaikelių gims. Uh, Taigi, lyčių lygybė realybė reiškia, kad vyrai tą klausimą laiko svarbiu, apie jį supranta. Ir, kaip žinote, parlamente tas e, siūloma e, įtvirtinti šabadabada taisyklę, kuomet kalba vienas, pasikeisdami kalba vyrai ir moteris parlamento nariai. Žinau, kad vakar dienos susitikimas buvo labai svarbus nes Belgijos ministrė nori taip pat siekia labai konkrečių rezultatų. Noriu pasis, pasakyti, kad Vengrijoje ne, vyriausybėje nėra nei vienos moters. Ir tik, bet tikiuosi, kad Lenkija, Vengrija ir Belgija, kurios sudarys pirmininkaujančiųjų trejetą, sugebės sėkmingai dirbti Ir Lisabonos strategijoje netgi. Atsiprašau, 2010 metų strategijoje numatytų svarbių tikslų, o kalbant apie vyrų ir moterų atlyginimą skirtumą, tai šį klausimą turime vertinti labai rimtai, nes skurdas vis dar, skurdo veidas vis dar išlieka moteriškas. Kalbant apie lyderius, lyderystę, turime kalbėti apie keletą dalykų. E, atrodo, yra tokia nuostata, kad moteris neskaiba vadovauti, kad jos gali tik tai sekti iš paskos. Man labai džiugu, kad pasirodė profesoriaus Michel Ferry iš Prancūzijos studija, kurioje įrodyta, kad tose įmonėse, kur valdyboje, įmonių valdybose buvo moteris, sugebėjo geriau pergyventi krizę. Pone, prašau, ačiū už suteiktą žodį ir noriu pasidžiaugti E, Taip, kad išgirdau labai įdomių pasisakymų. Aš esu iš Danijos. Vakar kalbėjau su Danijos lygių galimybių ministre ir ji man sakė, padėkit man, aš pas mus e, rengiamas įvesti kvotas, o aš pasisakau už, mm, už kitokias priemonės. Taigi, mm, ji, ES rengėsi privesti kvotas visiems, o Danijoje jos yra nepageidaujamos. Taigi aš dar kartą noriu pasiekti, kad išgirdau tikrai labai įdomių pasisekimų. Aš domėjausi tuo, ką pasiekė Norvegija šioje srityje, bet turiu porą klausimų. Jūsų, jūsų e, konservas Gabrielsinas buvo tikrai drasus, e, pasiūlęs e, tą projektą. Noriu paklausti, ar jūs, na, sėmėtės įkvėpimo iš, kit, iš, iš pažiūrėkinių valstijų, kodėl nusprendėte įvesti, pasirink, pasirinkote kvotas. Jūs, žinau, jūs grasinote įmonėms, kad jos bus kad jų veikla bus nutraukta, jeigu jos neužsikrins, kad 40 procentų moterų bus valdybos nariais, valdybos narės. Žinau, kad Ispanijoje tokia priemonė buvo sutikta priešiškai, nes ten, pavyzdžiui, pasakė, kad pas mus 20 procentų nedarbas ir mes tikrai negalime sauliaisti uždarinėti įmonių. Taigi, kokios, kokios priemonės jūsų nuomonė turėtų būti dėktos praktikoje? O kaip Prancūzijoje, kokias kokias priemonės jūs planuojate. Aš skaičiau e, Le Monde e, Liberacion apie tai, bet paskui informacija apie tai, kad teisės aktai svarstomi nutrūko, iš vis nebeliko jų. Jūs, o dabar sakote, kad senate bus balsuojama dėl šio teisės akto, o jūs vis dar jį rengiate ir kada Tai galima tikėtis, kad tas įstatymas bus priimtas ir bus parengtas įgyvendinimui. O kalbant apie padėtį Belgijoje, jūs sakėte, kad jūs išvardinote tas šešias priemonės, veiksmų priemonės, o kada jūs rengėtės įgyvendinti 30 procentų e, tas numatytas kvotas? Ačiū, ponė Thompson. Pone Kratsa nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Noriu labai padėkoti mūsų viešnioms, kurios labai konkrečiai pasisakęs. E, tai buvo labai įdomu ir labai naudinga. Norėčiau pirmininkaujančios ES Belgijos uh, atstovės pasiteirauti, ar jūs ketinate imtis kokiu tai konkrečių iniciatyvų dėl šio klausimo, galbūt jūs jau kažką tai tarybo ar komisijoje diskutavote, turit kokiu nors ketinimu gal. Ačiū poniai Kracai. O dabar pasiūlysiu iš karto prelegentėms sureaguoti į klausimus. Visų pirma, ponia Hol, kadangi turės išvykti. Okay, unfortunately I have to leave pretty soon to catch plane. Iš tikrųjų, aš turiu netrukus vykti į oro uostą. Bet noriu padėkoti už tikrai įdomius pastebėjimus ir, pas, ir mintis dėl Italijas pasiūlymo kurti domenų bazę. Mes prieš 20 metų Norvegijoje tai darėme, bet ji niekam nepasitarnavo, bendrovės jie nesinaudoja, bet jie egzistuoja. Ar mes įkvėpimas ėmėmės iš JAV? Ne. Ten nėra jokių tokių ryštingų veiksmų šioje srityje mus įkvėpė tai, kaip kvotos buvo pritaikytos kitose sritise. Nuo 1988 metų e, visose valstybės institucijose tos kvotos buvo taikomos ir todėl mes būtent taip tai ir pasirinkome kvotas taikyti ir e, įmonių sektoriuje, taip pat savivaldybės įmonėse, o praeisiais metais pritaikėme e, tą principą ir mažose įmonėse. Nekomentuosiu jūsų ministrės kom komentarų, bet noriu pasakyti štai, ko mums labiausiai rūpi kompetencija, gebėjimas susidoroti su užduotimis kalbant apie didžiasias bendrovės, listinguojamas bendrovės, jos turi suvokti, kuomet skiriami kuomet kandidatai renkami bendrajame visuotinėme įmonės akcininkų susirinkime, dabar, kaip įstatymė ir reikalaujama, pasirenkami tikrai puikiai pasirengę kandidatai, turint baigę universitetus ir ieškoma kandidatų visur. Buvo dar vienas klausimas apie sankcijas. Mes neįvedėme naujų sankcijų, kuomet siekėme užtikrinti įstatymų įgyvendinimą Norvegijoje, nes daugiau nei 30 metų sankcijos pas mus galiojo. Sankcijos uh, už įstatymų nesilaikymą. Mes tiesiog į, į, įtvirtiname dar vieną papildomą kriterijų. Ačiū. Stort tack, eh, Mrs. Hall, och trevlig resa tillbaka till Oslo. Ačiū, poniai Hall, ir linkime Jums geros kelionės atgal į Oslo. Labai dėkojame Jums už Jūsų dalyvavimą mūsų klausimuose. Dabar žodį suteiksiu poniai Vets, kad jį galėtų sureaguoti į klausimus. Ačiū, ačiū už Jūsų klausimus. Visų pirma, dėl Belgijos. Tos aštuonios priemonės, ką aš minėjau, tai yra ta analizė, kurią pateikė ministrė, ką jie yra atlikusi, ką, ko norėjo pasidalyti su jumis. Um, ir tikrai dabar aš čia kalbu kaip Belgijos atstovė. Ji, e, ministrė būtent galvoja apie kvotų klausimą ir kitokias pozityves iniciatyves priemonės, savanoriškas priemonės. Ji taip pat e, galvoja e, suformuoti darbo grupę Belgijos vyriausybėje, kur dirbtų atitinkamų suinteresuotų ministerijų atstovai ir galvotų apie įstatymo pasiūlymą. O būtent laikantis, aišku, ir Norvegijos, ir Prancūzijos patirties. Tai štai ką Belgija galvoja daryti. Kaip dabar dėl mūsų, tai yra dėl Belgijos pirmininkavimo Europos Sąjungoje, noriu pabrėžti, kad kaip tarybos pirmininkė, ministrė pabrėžė visų pirma lygybę atlyginimo klausimu čia yra toks mūsų prioritetas pirmininkavimui ES. Ir čia reikėtų galvoti apie konkrečias priemonės dėl šio pasiūlymo, e, kas yra siūloma valstybėms narėms. Mes, aišku, žiūrėsime, kaip valstybės narės sureaguosi, tai tačiau svarbu yra, kas bus siūloma, kad valstybės narės suformuotų strategijas ir numatytų konkrečias priemonės, kurios turėtų būti tokios integruotos strategijos dalimis, kad aiškiami, aiškiais elementais. Čia yra numatomos kiekybinės priemonės, būtent galvojant apie moterų galimybės užimti vadovaujančius postus. Uh, Ir tai būtų politinis dokumentas, neteisėkurnis dokumentas. Mes galvojame, kad tai būtų pirmasis žingsnis ir jeigu viskas gerai seksis, valstybės narės galėtų patvirtinti šį dokumentą EPSCO taryboje jau gruodžio mėnesį. Tai būtų puikus žingsnis į priekį šio klausimu. Taigi, tiek. Vam tak, ok, um... Vi hoppas på ett fortsatt gott eh, samarbete. Med... Ačiū. Tikimės, kad puikus bendradarbiavimas su Belgija, pirmininkaujančia taryboje, vyks ir ateityje. Mus sieja noras išspręsti tas pačias problemas. Noriu padėkoti Jums už bendradarbiavimą, o dabar žodį suteikiu poniai Zimmerman. E. Norėčiau labai trumpai atsakyti, bet reiktų suvokti štai ką, kad įstatymas būtų priimtas. Svarbu, kad jis jam pritartų ir Senatas, ir Nacionalinė asamblėja. Jeigu asamblėjoje dėl jam pritarta 2010 birželį, senate dėl jo bus balsuojama dabar. Tokia yra tvarka. Ir jeigu norime, kad jis įsigaliotų 2011 sausio pirmą dieną, tai jeigu taip ir bus, tai reiks užsikti jo gyvendinimą. Tai yra įprasta, kad vyksta testinis darbas. E, Nacionalinė asamblėja ir senatas patyrė e, darbdavių spaudimą. Darbdavi nenorėjo, kad toks įstatymas atsirastų. Šiandien dėl to įstatymo bus balsuojama senate. Aš manau, kad didelių sunkumų neiškils. Ir nuo dabar, ir už dviejų metų tiksliau už trijų metų, me, jeigu nebus pasiekta 20 procentų tikslo, bus ta, pritaiktos pirmosios sankcijos. Jeigu nebus 400, 40 procentų, bus pritaikytos papildomos sankcijos. Taigi, Tai yra maksimumas pasiekti, kad e, valdymo struktūrose dilbtų 40 procentų moterų. Taip pat, kalbant apie Belgiją šiuo metu pirmininkaujančią ES, jūs be, be, berots teikėte iniciatyvą parlamente dėl kvotų e, valdymo struktūrose skirtų moterims. Ir berots lapkričio viduryje turėtų būti e, svarstama šis klausimas. Ir be, atrodo, kad tas klausimas bus svarstamas ministrų taryboje, jeigu jūsų ministrė jį pateiks. E, svarstymui. Ir kolegių Europoje vardu. Atsiprašau. Koks įstatymo pavadinimas, aš jį susieškosiu. Alors, euh, c'est la, la, loi, la loi Copé-Zimmermann. Tai Kopės, Kopė-Zimmermann e, įstatymas, įstatymo projektas. jeigu jūs užsitikrinate frakcijos vadovo palaikymą dėl kokio nors teikiamo įstatymo projekto, kuris numato, kad 40 procentų moterų turėtų atsirasti sprendimus priimančios struktūrose. Taigi, tai tas įstatymas, žinomas pavadinimu, kopės Zimmerman įstatymas. Stort tack, Mrs Zimmerman, och gratulationer till Lars. Ačiū, ponė Zimmerman. Sveikiname sėkmingai dirbant dėl kopė Zimmerman įstatymo. Mes labai džiaugiamės prancūzišką patirtimį. O dabar Perėsime prie mūsų posėdžio antros dalies. Taigi pakviesiu dabar antros dalies prelegentus užlipti į prezidiumą. Då ska vi övergå till en eh, diskussion på temat om de... Taigi, norėčiau pasiūlyti dabar pradėti mūsų posėdžio antrą dalį, kur kalbėsime apie politinės priemonės, kurios yra e, reikalingos, kad pasiektumėm vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyros. Dabar mm, noriu suteikti žodį poniai Taimas Saman. Ji yra Europos vadovaujančias pareigas einančių moterų tinklo direktorė. Il y a un petit problème technique, donc tout d'un coup, je n'ai pas entendu ma, ma <laughs> présentation. Euh, eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Atsiprašau, dėl techninių problemų neišgirdau, kad jau mane pristatėt, bet labai e, džiaug, džiaugiuosi, kad e, galiu būti čia, atstovaudama Europos vadovančias pareigas einančių moterų tinklą. Mm, iš tikrųjų, ma, džiaugiuosi matydama tiek daug moterų salėje. Ir mm, mūsų tinklas jungia E, viešai sektorių, tai yra pareigūnės išrinktas įvairius postus, taip pat įmonių vadovės, e, verslo finansų sektorių atstovės, akademinio sluoksnio atstovės taip pat, tai yra europinis e, vadovaujančių moterų tinklas. Mes matome, kad yra didelis atotrukis tarp vyrų ir moterų. Mm, ta prasme, kad uh, Mm, paprastai vyrai išeina iš savo biuro, turi galimybės pasižmonėti, susitikti su visu likusiu pasauliu, tuo tarpu moteris išbėgusios iš biuro tiesiai bėga namo į e, e, rūpintis kasdieniu gyvenimu. Taigi, to skirtumų yra labai daug, yra labai daug ir bendrai kalbant apie moterų, um, moterų skaičių vadovaujančios pareigose. Ir, ir daug, todėl mes prieš kelius metus ir sugalvojame, kad reikia sukurti um, moterų lyderystės tinklą. Tai uh, Iš tikrųjų, uh, mūsų tinklas, tai yra moterų lyderių tinklas. Uh, Mes galvojame, kad norint dirbti šiuo klausimu, visų pirma, reikia susirinkti visą informaciją, tyrimus, akademinės analizės ir taip toliau. Ir štai mes matome, kad labai mažai yra informacijos apie um, vadovaujančius postus užimančias moteris. Iš tikrųjų, dar apie tuos pačius aukščiausius postus yra šiek tiek informacijos apie, aukš... apie valdybas, tarkim, apie prezidento E, generalinio direktoriaus lygį dar kažkiek yra, tačiau vidutinio vadovavimo lygmens skaičiaus visiškai nėra. Ir taigi e, mes apjungėme nemažai e, tyrimų apie vadovaujančius postus užimančias moteris kurios yra, pavyzdžiui, vykdomose tarybose dirba ir taip toliau. Ir labai įdomu yra pastebėti, kad trūksta informacijos apie tai, kokiuose lygiuose dabar yra moteris pagal hierarchiją, kaip yra išsidėšusios, kad būtų galima pradėti galvoti apie problemų sprendimą. Taigi, galvojant visų pirma apie valstybinę politiką, aišku, viskas labai priklauso nuo kiekvienos valstybės situacijos, aišku, yra Europinė direktyva dėl mm, vienodo atlyginimo, dėl moterų atstovavimo politikoje. Ai, ir štai mm, Norvegija, Prancūzija greitai mm, turės atitinkamus įstatymus dėl moterų valdybose, valdančiose organuose. Taigi, um, labai svarbu yra galvoti ne vien tik tai apie įstatymo priėmimą, bet taip pat ir apie jo įgyvendinimą ir todėl labai svarbu bus sekti, kaip tie įstatymai bus įgyvendinami ir kaip po kurio laiko ar bus kažkokių rezultatų. Taigi, kadangi tų duomenų, tos informacijos trūksta, mūsų tinklas nusprendė imtis e, savų tyrimų, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia yra moterų situacija vadovaujančiose grandinėse, hierarchijoje, kad e, galėtume būtent pasiremti mokslu, moksliniais įrodymais ir kad e, konkrečiai galėtumėm žinoti, kokie geriausi būtų šiandien veiksmai, veiksmų kryptis jau daug kas šiandien buvo pasakyta, aš stengsiuosi nesikartoti, tačiau manau, kad svarbu yra pabrėžti, jog šiandien, um, jeigu paimtumėm mm, aukštai mokslą, 60 procentų absolventų yra moteris tačiau iš tikrųjų po to jos nubyra, nepasiekia aukščiausių postų, vykdomųjų komitetų, valdybų ir taip toliau. Kažkur jos nubyra, kažkur jos pranyksta. Todėl mes norėjome mm, pažiūrėti per savo tyrimą, pasižiūrėti į, į, į kelias valstybės, pasiremti jų pavyzdžių ir pasižiūrėti, kur tos moteris nubyra. Taigi, iš karto galiu pasakyti, kad iš mūsų išryškintų priežasčių tikrai ne motinystės atostogos yra didžiausia problema. Aš žinau, kad jūs irgi analizuojate tas problemas. Iš tikrųjų, ne motinystės atostogos yra didžiausia problema. Ir UEF iš, išryškino pagrindinę problemą. Moteris išeina motinystės atostogų, bet po to sugrįžta, dirba toliau. Uh, Ir būtent jos išeina, nebe, e, kodėl moteris, pavyzdžiui, išeina iš darbo, nebe, nebekyla toliau um, karjeros laiptais už tai, kad Todėl, kad mm, darbdavys galvoja, jog moteris tapo jau motina ir jau jinai nebesutelks viso dėmesio į, į verslą, į darbą ir jau jai nebepatikė tiek užduočių. Taigi mes norėjome patikrinti, ar iš tikrųjų taip yra Europoje ir mm, tok, pasiremdami savo intuiciją mes bandėm analizuoti, ar iš tikrųjų taip yra, ar tikrai tos moteris išeina kažkur ir kur jos išeina ir kaip reikėtų paskatinti jas išlikti tuose postuose, tame darbe ir, ir toliau um, dirbti. Ir mes pasiremėm, aišku, savo tinklų, pasiremėm vienos kitomis, tai yra tomis moterimis, kurios um, pasiekė tam tikrų postų ekonominiai, socialiniai, kitose srityse. Ir su dideliu sudomėjimu mes stebėm situaciją Norvegijoje, nes matome, kad tai, ten yra pasiremta tikrai labai globalių požiūrių į visą problemą. Šiandien yra kalbama apie tą problemą, kad mažai yra vadovaujančiose postuose e, moterų ir štai žiūrimi Norvegiją mm, nežiūrint e, gan tokių neigiamų e, komentarų, ką aš tai prieš tai kalbėsiu prie legendė pasakojo, vis tik tai Norvegijoje situacija yra daug geresnė Jau 20-30 metų dirbama a, tais klausimais ten visų pirma kovojant su stereotipais. Aš štai paminėjau jums vieną stereotipą apie moteris, kurios grįžta po motinysės atostogų, kaip jas, kad jas kitaip žiūrima. A, kitas dalykas, pavyzdžiui, dėl, a, a, tarkim, dėl to, kad patirtis yra perdodama kažkam, tai pavyzdžiui, jeigu kažkas tai vadovas išeina, tarkim, jau iš posto, ar tai į pensiją ar dar kažkur ir vietoj savęs kažkokį tai kažką tai um, paskiria į savo postą, tai aišku, dažniausiai juk žiūri į tą, kieno patirtis yra panaši. Taigi, uh, ir profesinėme gyvenime tikrai a, stereotipų problema yra labai aktuali. Visų pirma, pavyzdžiui, dėl to, ar moteris tikrai turi pakankamai kompetencijos, pakankamai žinių ir taip toliau, ar tikrai galės vieną dieną jin pakeisti tave. Pavyzdžiui, jeigu tu esi vadovas, išeini iš darbo ir, tarkim, ar moteris tikrai sugebės tave pakeisti. Taigi, ir dar kitas dalykas, aišku, dėl to pasirinkimo tarp motinystės ir karjeros, tai nėra e, lengvas pasirinkimas ir, aišku, yra m, mm, skaičių, kurie kartais yra prieštaringi. Pavyzdžiui, yra valstybių, kur um, vadovaujančiose postuose e, moterų yra pakankamai nemažai, taip pat ir vidutinių lygmenių, pavyzdžiui, JAV, bet tarkim galim pažiūrėti ir į Vokietiją, kur, nežiūrint kritikos, vis tik tai pakankamai gerai viskas vyksta, tačiau, aišku, yra problema dėl dirbančių moterų, kiek joms pavyksta suderinti e, šeiminį ir, ir profesinį gyvenimą čia, Norvegija galbūt puikus pavyzdys, kur reikėtų, į kurį reikėtų tikrai lygiuotis. Um, Prancūzijoje, man atrodo, apie 75 procentai iki 80 procentų motinų turinčių net du vaikus dirba. Tai yra tikrai labai didelis o, um, procentas. Tai vėlgi yra toks, tokia tema, kurią reikėtų analizuoti ir kelti klausimą, pavyzdžiui, kad iš moterų nebūtų reikalavima rinktis arba šeima, arba karjera. Juk iš vyrų to nereikalaujama rinktis. Būtent reikalingas visas tinklas, kuris leistų ir šeimoje pasidalyti pareigomis, ir visuomenėje pasidalyti patirti, pareigomis, pavyzdžiui, dėl, dėl vaikų priežiūros, e, rūpinimos jais ir taip toliau, dėl šeimos visų rūpeščių. Um, toliau dėl uh, pozityvaus diskriminavimo uh, nuostatų labai svarbu, kad būtų atitinkami priimami įstatymai ir dėl to, kai buvo sakoma, kad turėtų būti kažkokie tai sirbliai, kurie trauktų į aukštesnius postus moteris, kad būtų ta, ta, tos paskatos um, pastumėti moteris į viršų. Um, čia reikėtų galvoti apie tą klausimą, ar tai būtų, pavyzdžiui, kažkokie paritetiniai principai dėl tų hierarchinių laiptelių, ar tai būtų kvotos. Čia yra įvairių galimybių. Uh, Tai um, gal tiek šio klausimu. Man atrodo, kad tai labai, su, labai įdomi, bet sudėtinga tema. Ir aš manau, kad jeigu nebus Um, priežiūros uh, priemonių kontrolės uh, nuostatų, tai um, neveiks ir ta, tie, tos teisinės nuostatos dėl pozityvios diskriminacijos ar atlyginimų lygybės, nes iš tikrųjų ne, neveiks visą tai, tai liks tik tai uh, teoriniai dalykai. Taigi labai svarbu, kad būtų po to įgyvendinančios priemonės, kontrolės priemonės. Uh, Ir dar vienas dalykas, ką labai svarbu turėti omenyje, tai visų pirma, tai būtų švietimo klausimas. Mes kalbėjom apie stereotipus, būtent tai išplaukia iš visuomenės požiūrio į. į į vyrą, į moterį. Labai svarbu, kad pačios moteris ir mergaitė suvoktų, kad jos turi galimybę užimti vadovavimo postą, jeigu jos to pageidautų. Aišku, jeigu nepageidauja to, jos tai nieko blogo. Tačiau jeigu pageidauja, kad jos nejaustų tų suvaržymų, tų kliūčių. Ir dar vienas dalykas, labai svarbu, kad būtų bendra politika visuomenės, visuomeninė politika formuojama taip, kad moteris ir mergaitės būtų skatinamos užimti vadovaujančius postus, kad būtų um, modeliai, pa, pa, puikūs pavyzdžiai, kuriuos reikėtų lygiuotis, kad e, mergaitės ir moteris siektų tą patintis būtent su, e, su tokiomis moterimis, kurios pasiekė aukštų postų, kad jos galvotų apie tai, kokį kelią jos galėtų nueiti, kad pasiektų tokių tikslų. Na ir galiausiai e, reikėtų nepamiršti. A, privataus ir viešo e, sektorių dialogo, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie įmonės, vidinį visą jų mechanizmą. Aš čia paminėčiau keletą pavyzdžių. Aš ilgą laiką e, dirbau ir šiandien užsijimu privačią praktiką, mm, advo, privačią advokato praktiką, bet esu daug dirbusi su didelėmis įmonėmis ir amerikiečių įmonėmis ir iš tikrųjų uh, Na, aišku, tarp prancūzų ir amerikiečių kultūrinis atotrukis yra labai didelis, tačiau labai įdomu yra stebėti, kaip viskas veikia ten ir iš tikrųjų galvojant apie apie tai, kad kai mes dirbame su kolegėmis Amerikoje, mes turime galimybę būtent palaikyti ryšius su moterimis moterų lyderių tinklų Amerikoje labai dažnai tenka atsisakyti tokio požiūrio, kuomet tarp vyrų ir moterų dar e, egzistuoja toks tėviškas, glob, globėjiškas požiūris. E, e amerikietiškose įmonėse tai labai e, išgyvendinama ir kitas dalykas amerikiečių kovos su diskriminacija statymas numato labai mm, aiškes priemonės, atgrasimo priemonės, jeigu pavyzdžiui, jeigu yra atrandama tinkama kandidatė, kuri galėtų užimti vieną ar kitą postą, jai pri, privalu yra suteikti tą postą. Aš manau, kad sistema veikia pakankamai gerai. Ir dar vienas dalykas, kas, kas būtų mano manim labai svarbu, tai būtų socialinis, politinis spaudimas kuris galėtų būti daromas įmonėms bendrai. Norėčiau paminėti tos įmonės, kurioje dirbo dar prieš keli, kelis mėnesius pavyzdį. Mm, ten būtent, tai, taip, Microsoft kompanija, tai ten įvairovės tas e, klausimas yra labai svarbus. Čia ne jokių grasinimų, ne jokių ten kažkokių tai e, sankcijų, bet būtent jie galvoja, kad tas įvairovės elementas yra labai svarbus. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, ko moteris nepakankamai dar uh, daro, nepakankamai užsima, būtent nepakankamai kūrė tinklus, ryšius, nepakankamai užmesga savo sektoriuje um, tarp, atitink, tarp, tarp savo galimų partnerių, kolegių, kad atvertų savo um, matymo horizontą. Ir aš manau, kad mūsų, pavyzdžiui, tinklas yra labai svarbus būtent, kai eina kalba apie vadovus, kad jiems atvertumėm akis, priverstumėm juos pamatyti, kad iš tikrųjų mm, yra galimybė, kad moteris užimtų vadovaujančius postus, nes jos gali įgyti reikiamas kompetencijas. Manau, kad tas, e, ta veikla privačiame sektoriai labai svarbi. Ir dėl to modelio e, per pirmą posėdžio dalį buvo daug kalbama apie būtent to pavyzdžio klausimą. Čia žiniasklaida būtų labai svarbi. Ačiū, ponė Samam. O dabar norėčiau pasveikinti ponę į Airiną Tividat, e, moterų pasaulinės organizacijos vadovę. Malonu Jūs čia matyti. Am I on? Yes. Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair, for the... Pone pirmininkė, noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pasisakyti komitete. Man taip rūpinčia tema. Jeigu kas nors iš jūsų nežinote, noriu paaiškinti, kad pasaulio moterų aukščiausio lygio susitik susirinkimas suburia moteris lyderis pas, pastaruosius 20 metų ir mes kalbame, kaip užtikrinti, kad moteris pasinaudotų ekonomikos galimybės visame pasaulyje. Ir jau daugiau nei 30 metų mes atliekame mokslinius tyrimus, mes domės, kaip sekasi moterims vadovėms pasaulyje. Mes norime su, sukaupti bazinę informaciją, kad jeigu kas nors pasakytų, kad nepakanka moterų vadovių postuose, galėtume patikti tikslius skaičius. Komet pradėjome savo darbą 1988 metais, tik viena organizacija tuo užsijėmė, rinko statistinius duomenis Junktinėse valstijose. Neseniai mes pradėjome tyrimą su Pasaulio banku ir kitomis tarptautinės finansų institucijomis, siekdami surinkti duomenis pasauliniu mastu apie moterų padėtį. Mes norime turėti visapusiškus duomenis apie tai, kaip sekasi moteriams dirbančioms didelėse įmonėse, ar jos yra gerai atstovaujamos įmonių valdybose. Ir mus nustebino štai kas. Turime duomenų apie 51 valstybę surinktų iš 20 26 skirtingų šaltinių. Ir šiandien pristatysiu Jums tų atliktų tyrimų svarbiausius aspektus. Taip pat e, kalbėsiu ir apie tai, ką moteris daro siekdamos, kad daugiau moterų atsirastų aukščiausiose postuose. Taigi, kaip atrodo Europa? E, šiek tiek sunku žiūrėti, kadangi neišjungtas apšvietimas, bet matysite, kad Europoje, kai kuriuose valstybėse 40 procentų moterų yra uh, atsakingose postuose, Švedijoje 20 procentų ir Italijoje, ne Prancūzija, bet Italija, Portugalija, Kipre moterų skaičius valdybose direkt, tarp direktorių sudaro 3 procentus. Na, nors bendrai Europa neblogoje pozicijoje, tačiau panagrinėjus individualiai situacija nėra tokia gera. Ir kalbant apie. Ir bendrai daugiau nei mažiau, mažiau nei 20 procentų moterų dirba atsakingose postuose Europoje. Kaip atrodo Europa pasaulio kontekste? Na, visai neblogai. Aukščiausias tulpelis atspindi Europą, kur vidutiniškai yra 11 procentų, 11,9 procentų moterų. Iš tikrųjų, tai 11,9 procentų. Bet nieko, dabar nieko nematau, bet nesvarbu, aš Taigi kalbame apie 11,9 procentų, bet nepamirškime, kad egzistuoja gana e, skirting, skirtingas situacijas Norvegijoje ir Kipre. Kuo tarpu Amerik, Šiaurės ir Pietų Amerikoje tai yra 9,9 procento. Meksikoje tos skaičius yra 5,5 procento. Azija, Ramiojo vandenino regionuose 6,5 procentai, nuo maksimumas 10 procentų. Filipinuose, toje valstybėje, kur aš buvau gim, gimusi, ir Japonijoje maždaug 1 procentas moterų yra vadovės, o vidurio rytuose, Šiaurės Afrikoje nuo 14 procentų Izraelė į, iki 1 procento Saudo Arabijoje. Svarbiausia yra štai kas, nesvarbu, į kurią pasaulio dalį žvelgsime, Europą, Junktinės valstijas ar Japoniją, moterų atstovavimas, moterų moteris aukščiausiose vadovų postuose, didžiulėse kompanijose yra minimalus. Galbūt tik tai Norvegijoje ir Švedijoje, visur kitur, visose kitose e, šalise tokių pavyzdžių nėra. Taigi, ką, š, kas daroma valstybėse dėl to? Jūs girdėjote, kokiu priemonių įmamasi Norvegijoje ir Prancūzijoje pasitelkiama populiariausia strategija - kvotų strategija. Čia kairėje pusėje yra valstybės, kuriuose kvotos E, yra įdėktos arba siūloma įdėkti ir reikalauti, kad jos būtų gyvendintos e, biržoje listinguojamose bendrovėse. Norvegija, Ispanija, Islandijoje, Prancūzija, Niderlandai, šiuose valstybėse teisės aktai tuoj bus patvirtinti. Kitose valstybėse situacija yra sudėtingesnė nes numatoma, kad 30 procentų moterų turėtų užimti ir e, aukštesnio rango vad, vadybininkų postus. Toliau padėtis valstybinėse įmonėse. Izraelija veiksmų imtasi 93 metais. Pas jos buvo e, priimtas įstatymo pakeitimas. Pietų Afrika 96 metais panaikiusi aparteidą šalyje tai buvo vienas iš, viena iš priemonių dėkta šalyje. Danija, Suomija, Airija, Islandija. Kažkas klausė apie Daniją. Danijos atstovė turėtų žinoti, kad jau galioja kvotos e, vi, taikytinos vyriausybinėms įmonėms. Vyriausybinės įmonės yra didžiulės - geležinkelių bendrovės, oro linijų bendrovės, kartais naftos perdirbimo gamyklos. Vokiet, Vokietijoje federalinės valdžios lygmenių nėra kvotų, tačiau Berlyno mieste yra reikalavimas, kad 50 procentų visų savivaldybių darbuotojų būtų moteris. Vadovų postuose 50 procentų turi būti moteris. Kanadoje nėra kvotų federalinių lygmenių, bet Kvebeko provincijoje kuri visada, visą laiką bando atsiskirti nuo Kanados. Yra numatytas 50, numatyta 50 procentų kvota. Belgijoje, kaip žinote, tai siūloma. Be, Kanadoje taip pat. <clears throat> Aš noriu pristatyti jums padėti, kad suvoktumėte, kad tai yra pasaulinis reiškinys, kad Europa yra lyderė kodėl tai taip populiaru Europoje. Dėl to, kad tai įmanoma ir tai pasiteisina. Nesvarbu, ar jums patinka kvotos ar ne. Jeigu norite, kad moterų vadovių skaičius išauktų per trumpą laiką, tai yra sprendimas. Kitas svarbus veiksnys yra, Norvegija tai padarė ir tai jai pasisekė, tai buvo sėkmės istorija, tai išsklaidė bet kokias abejonės, kai Norvegija tai įvykdė per du metus, nes buvo sakoma, kad ne, nebus tiek moterų, tiek kvalifikuotų moterų. Į, buvo atliktas tyrimas, nors verslo uh, Įmonė atstovai priešinosi, sakė, kad tai sukels chaosą, tačiau taip neįvyko. Dar, vienas, dar viena priežastis. Europoje tai populiaru, nes kvotos taikomos ir kitose srityse kaip teisinė priemonė. Kvotos pasitelkiamos bendraujant su privačiuoju sektoriumi. Dar vienas svarbus dalykas. Vyriau, Europoje yra daug vyriaus, di, didžiulių vyriaus valstybinių įmonių. O ir tos uh, e, e, vir, vyriaus valstybinės įmonės yra svarbios. Ir būtent todėl kvotos siaučia Europoje. Ir būtų tikrai puiku, jei Europos parlamentas prisijungtų, pasiduotų tam siautėjimui. Uh, ir Europa galėtų aplenkti ne tik nes valstijas, bet ir visas pasaulio valstybės ir taip pakeistų vadovavimo, lyderiavimo struktūrą įmonėse. Ir tai būtų pavyzdys, kuriuos, kurį nagrinėtų ir mano valstybė, ir kitos šalis. Kokios kitos strategijos egzistuoja? Šitą pažiūrėkime į privatų sektorių akcijų biržos. Jose taip pat siekima užtikrinti lyčių derinį. Tai taip pat tampa vienu iš gero įmonių valdymo kriterijumi. Suomija pirmoji 2003 metais pareiškė, kad e, lyčių įvairovė valdybose turi tapti <clears throat> realybę. Po to buvo prabilta apie lygų lyčių atstovavimą. Švedija, Niderlandai, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė karalystė. Visose tose valstybėse jau yra oficialių lygmenių tai įtvirtinta. Tačiau reikalavimai yra ne, ne vienodo griežtumo. Kai kuriuose valstybėse privaloma Pavyzdžiui, jeigu įmonės nesilaiko to reikalavimo, jos yra viešai peikiamos. Tai yra, jeigu ne, ne, nesilaikai to, nevykdy to reikalavimo, turi paaiškinti, kodėl taip yra. O Vokietijoje ši rekomendacija buvo patvirtinta įmonių valdymo komisijoje ir įmonės privalo teikti informaciją apie tai metinėme akcininkų susirinkime. Jungtinėse valstijose e, vertybinių popierių ir biržos komisija pirmą kartą pareikalavo, kad įmonės atskleistų valdybų sudėti savo metinėse ataskaitose. Ir e, agresyviausios iniciatyvos ėmėsi Australija nuo 2011 sausio mėnesio. Įmonės listinguojamos e, Australijos biržoje turi teikti informaciją apie moterų skaičių valdyboje, moterų skaičių vadovų postuose ir moterų, skaičių, moterų dirbančių įmonėje skaičių bei informuoti, ką jos rengėsi daryti, kad moterų skaičius sauktų. Tai yra pati veržliausia žinoma strategija. Tai dabar kas, geriausia, kas labiausiai pasiteisina? Labiausiai pasiteisina taip, va, tai, kas jau buvo pristatyta uh, The Business Case. Ir čia matote uh, įvairių valstybių institucijas ir jų visų išvada yra tokia, kuo daugiau moterų yra vadovių postuose, vadybininkių postuose, tuo geresni įmonės finansinės veiklos rezultatai, jų sugeba užsitikrinti geresnę kapitalo gražą, investicijų gražą ir aplamai kontrolė ir priežiūra yra geresnė e, atliekant auditą įmonėm. Įmonė susilaukia geresnių vertinimų. Čia remiamės tikrai e, labai plačiais. Do, labai plačiai surinktais duomenimis. Svarbiausia yra tai, kad e, ta info, tas teorija netokia populiari privačiame sektoriuje. E, Ir dėja apie tuos atliktus tyrimus niekas daug nežino. Jūs tikriausiai girdėjote apie McKenzie ir e, katalizatorių. Ir, ir tyrimus, kas gali tapti katalizatoriumi. Tikriausiai e, čia aktyviau turėtų veikti žiniasklaida, informuoti įmonės apie tai, kas joms finansiškai apsimoka, kad joms finansiškai apsimoka turėti daugiau moterų valdyboje. E, tiesiog tai užtikrina didesnę investicijų gražą. Taigi, kaip parengti gerą kvotų įstatymą. Man yra 62 metai ir aš daugelį metų kovoju už moterų lyderių e, skaičiaus augimą. Man atsibodo tikslai tikslų dėstymas. Geros valios nepakanka, kaip sakė ponė Zimerman, reikia gero teisės akto, gero įstatymo. Ką reiškia geras įstatymas? Man atrodo, tai yra naudinga, tai, tai yra tarsi rekomendacijos, kurios e, būtų labai naudingos renkiant kvotų įstatymų. Kai kurie kvotas numatantis įstatymai net netapo įstatymais, jie nenumatė, kaip tai gyvendinti praktiškai. Norvegijoje tai pasiteisino dėl to, kad buvo paruoštas visapusiškas planas, buvo apgalvota, kaip tai turėtų būti gyvendinta praktikoje. Kitas žingsnis - reikia skirti reikalingus išteklius. Negalima primti įstatymo, bet neskirti lėšų jo įgyvendinimui. Reikia skirti lėšas ministerijai, kuri bus atsakinga už to įstatymo įgyvendinimą. Taip pat turi egzistuoti sankcijos, tai jau buvo pasakyta. Turi egzistuoti griežtos E, piniginės sankcijos, nes kitaip įstatymas neturės jokios galios, niekas jo neįgyventys tik dėl to, kad tai bus geras įstatymas, reikalinga politinė valia. E, į Norvegijoje įstatymas buvo primtas todėl, kad trys vyriausybės to siekė, nuo konservatorių iki pažangiųjų alijansų. Taigi reikalinga visų koalicijos partnerių gera valia, kad tai pasiteisinę. Taip pat turi būti numatyti terminai ir visi privalo tų terminų laikytis ir paisyti. Ir man iš ties įdomu, kas, e, kaip viskas atrodys Prancūzijoje, kuomet bus pradėtos taikyti sankcijos. Reikalinga e, išsilavinusių e, įgūdžius turinčių moterų duomenų bazė. Taip pat reikia renkti mokymus. Mokymus skirtus moteriams ir vyrams, kurie dirbs kurie užsims įmonių valdymu, nes visame pasaulyje vadovai susiduria su iššūkiais. Ir kuomet ši krizė baigsis, mes kalbėsime ne tik apie tai, kokie teisės aktų pakeitimai reikalingi, bet taip pat kas tuos teisės aktų pakeitimus įgyvendins. Bendrovės, ypač daugia šalės bendrovės, dirba visame pasaulyje. Jų poveikis darbuotojams, žmonėms jaučiamas visame pasaulyje, kaip ir aplinkai ir todėl moteris turi turėti galimybę e, būti išgirstos tose tų įmonių direktorių valdybose. Stort tack, Mrs Nativirad. Och eh, nu överlämnar jag direkt ordet till vår andra gäst från USA. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį kitai viešniai iš Amerikos, ponė Elizabeth Benham, kuri yra tarptautinės verslininkių ir specialisčių federacijos pirmininkė. Prašom. Madam Chair. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti nuo padėkos Europos parlamento moterų teisų ir lyčių lygybės komitetui už suteiktą galimybę šiandien kalbėti iš tiesų didžiulė garbė ir privilegija kreiptis Europos parlamentą Tarptautinės verslininkų ir specialistų federacijos vardu, kuris yra žinomas BP International pavadinimu. Yra labai svarbu skatinti moterų karjerą ekonomikoje. Ir ši organizacija yra, ne, yra nevyriausybinė organizacija, kuri šiais metais švenčia 80-asias 80 metinės ir jungia 96 šalis ir 30 tūkstančių narių. Aš esu išrinkta 21-ąją prezidente šios organizacijos. E, BPW International yra konsultacinė institucija jungtinėse tautose ir 60 metų kovoja pasisakydama iš moterų e, klausimus ir ypač e, lyčių lygybę. Darbo vieta, darbo sritis labai vis dar išlieka vyrų dispozicijoje ir moteris vis dar patiria skandalingą neligybę darbo vietoje, darbo situacijoje. Nesiniai buvo paskelbtas McKinsey pasaulinės apklausos rezultatai apie moterų karjeros skatinimą. Ir ten yra atskleidžiama, kad didžioji dauguma vadovų mano, kad lyčių įvairovė ir e, moterų vadovavimas yra susijęs su geresniais finansiniais rezultatais. Ir reikėtų skatinti moterų skaičiaus didinimą persona, e, pers, e, įmonės personalę. Taigi daug dalyvių, respondentų tos apklausos pritarė tam ir 72 procentai E, respondentų teigia, kad yra ryšys tarp e, moterų e, dalyvavimo vadovavimuose postuose ir finansinės sėkmės. Iš tiesų, realybėje daug, daugumoje įmonių lyčių įvairovė nėra labai prioritetinis klausimas. Ir įmonės labai skiriasi kiek, tas įvairovės, lyčių įvairovės politikos priemonių skaičius, kurį yra prieimusios vienokios ar kitokios bendrovės. Ir jeigu yra daugiau į, į, politikos krypčių, veiklos krypčių priimama, kad daugiau moterų dalyvautų vadamuose postuose, tai pagerina veiklos rezultatus. Ir įmonės, kurių, kurių darbo tvarkėje lyčių įvairovė yra uh, Mm, tarp trijų svarbiausių darbovkės klausimų, jos užima, mm, moteris užima 15 procentų C lygio darbo vietų. Dar vienas svarbus faktorius tai yra parama aukščiausių lygių vadovų ir kitų vadovų e, skatinti lyčių įvairovę. Ir dabar iš tiesų nedaug yra tokių įmonių, kurios uh, E, prižiūrėtų, kaip tos programos skatinančios lyčių įvairovę, kaip jos yra vykdomos. Tačiau yra e, rezultatų, kurie rodo, kad lyčių įvairovė tiesiogiai susijusi su finansiniais įmonių rezultatais. Įmonės, kur lyčių įvairovė yra tarp trijų svarbiausių darbo atvargės klausimų, 80 procentų atsakė, kad apie 15 procentų užima C lygio vadovaujančius postus. Ir 64 procentai tokių atsakovų e, mano, kad e, įvairovė, lyčių įvairovė e, turi būti tarp dešimties svarbiausių įmonių darbo atvarkės klausimų. Taigi įvairių, lyčių įvairovė turi būti tarp dešimties svarbiausių darbo tvarkės klausimų įmonėse. Lotynų Amerikoje tik 21 procentas respondentų atsakė, kad jų bendrovės, bendrovių darbo tvarkėse yra lyčių e, įvairovės klausimas tarp dešimties svarbiausių klausimų. 27 procentai tokių įmonių yra Europoje ir 28 Šiaurės e, Amerikoje. Keliaudama aplink pasaulį ir dalyvaudama konferencijose, Taip pat dalyvavau APEC e, moterų lyderių tinklo konferencijoje Tokijoje. Ir aš surinkau duomenys, kad dėja verslas nepakankamai sparčiai imasi spręsti lyčių įvairovės klausimų. Žinoma, mes remiame e, kvotų klausimą, tačiau svarbu, kad kritinė masė moterų būtų vadovaujančiose postuose ir tik tai leistų pasiekti pokyčių. Mes siekiame to pokyčio ir manome, kad moterų karjeros skatinimas galėtų prie to prisidėti. Kvotos pasiteisino, jos rodo, kad yra pasiekiami geresni rezultatai ir tai yra labai veiksminga priemonė siekiant pokyčių, pradedant siekti tų pokyčių, tai yra, kad moteris galėtų užimti vadovaujančius postus. Ko iš tiesų reikia dabartiniai visuomeniai, tai yra, visu, tai yra lyčių lygybės, lyčių pusiausviros kad moteris būtų išlaikytos ir motivuotos vadovaujančiose postuose, kad jos įgautų patirties, svarbiausias e, dalykas yra tai, kad kad jeigu valdyboje yra daugiau moterų, iš karto pasiekiami geresni, sėkmingesni rezultatai. Australijoje, kalbant apie vertybinių popierių rinką, ten yra raginama, kad bendrovės parengtų ir paskelbtų vidaus politiką, kad nuo kitų metų būtų siekiama lyčių įvairovės e, vadovaujamuose postuose. Ir bendrovės turės skelbti savo pasiektus vidaus rezultatus ir konkrečią statistiką, kiek moterų užima e, vyriausius svarbiausius postus. Kalbant apie globalę finansų ir mm, krizę daugybė moterų, tapnė darbo organizacija patiekė rezultatus, kad labai daug moterų neteko darbo, 18,7 milijonai moterų tapo bedarbės. Ir nors pastaraisiais metais nuo 2000 iki 2007 atotrukis skirtumas tarp darbo, uždarb, tarp darbo užmokesčio tarp vyro moterų buvo mažėjantis, dėje krizės metais tas atotrukis vėl pradėjo didėti. Ir mūsų organizacija BPW International dabar vadovauja informuotumo didinimo kampanijoms, kad atkreipti dėmesį į užmokesčio skirtumo problemą. Ir yra paskelbusi vienodą užmokesčio dien, dieną. Taigi svarbu gyvendinti jau parengtas veiklos skriptis ir programas arba renkti netgi naujas, kad būtų, moterims būtų suteikta daugiau galių. UNIFEM ir moterų įgalinimo principų parengimas yra labai svarbus rengiant šias programas ir siekiant iškeltų tikslų. Yra parengti septyni principai praktinių gairių, kaip suteikti galių moterims darbo vietoje, rinkoje ir bendruomenėse, visuomenėje. Ir užtikrinti moterų reprezentavimą vadovaujančiuose postuose ir valdybose. Moteriams reikia užtikrinti prieigą prie švietimo, apmokymo programų, prie įmonių vystimo ir remti moteris verslininkės, įtraukiant jas į vadovaujančius postus. Pagal tuos septynis principus įmonės yra raginamos nustatyti gairias, skaidrius procesus įvertinti ir pranešti apie pažangą siekiant lyčių lygybės tikslų ir paskelbti duomenys paskirstytus pagal lytį. Šiais metais kovo mėnesį buvo paskelbti šie principai ir jie buvo pagristi realaus gyvenimo verslo politikom ir praktikom. Ir buvo pademonstruota, kad veiksmai, kurių, kurių galima imtis ir kurių buvo imamasi, iš tiesų leidžia pasiekti praktinių rezultatų. Mūsų organizacija rekomenduoja kad valdybos turėtų geriausios praktikos pavyzdžių, kad būtų aiškus tikslai, išmatuojami tikslai iškelti siekiant lyčių lygybės. Mes dirbame su įvairiomis organizacijomis pasaulyje, rengiame apvalaus stalo konsultacijas su pramonės sektoriaus atstovais, verslo atstovais, vyriausybės atstovais ir stengiamės, kad būtų suteikiama daugiau galių moterims darbo vietoje. Pareiškimas dėl paramos vadovaujančius postus užamčioms moterimis pasaulio verslo vadovo aukščiausio lygio sustikime New York'e buvo pasiūlytas mechanizmas, kad verslo vadovai galėtų pademonstruoti savo ketinimą sustiprinti pastangas skatinti moterų karjerą. Dabar apie 80 vadovų e, pasirašė po tais principais ir pripažino, kad lyčių lygybės siekimas nėra vien teisingas dalykas, bet ir naudingas verslui. Žinoma, lieka dar labai darbo, reikia dar nuveikti labai daug, mm, siekiant lygių lygybės ir remiant moteris darbo vietoje, rinkoje ir visuomenėje. Turime įgalinti moteris, suteikti joms visas galimybės žinių visuomenėje, kad jos galėtų visose sektoriuose dalyvauti ekonominėme gyvenime ir visose ekonominės veiklos lygiuose. Ir tai yra esminis būtina sąlyga siekiant tvaraus ekonomikos augimo. Ir jeigu mes neįgalinsime moterų, nesuteiksime joms galimybių, tai tūkstantmečio plėtros tikslai niekuomet nebus pasiekti dalyvavusi Junktinių tautų privataus sektoriaus forume dėl tūkstančio, tūkstantmečio e, plėtros tikslų praėjusį mėnesį. Jam, dalio, jam vadovavo Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas. Ten dalyvavo apie 300 valstybių ir vyriausybių vadovų, e, įmonių vadovų, pilietinės visuomenės atstovui. Ir man buvo malonu pamatyti e, suderintus veiksmus, suderintas pastangas pasaulio verslo lygių, lyderių siekiant globalių E, e, strategijų e, progreso siekiant likčių lygybės. Ir taip pat buvo išsakytas poreikis, kad reikia kurti konkrečias politikas moteriams remk, remti ir suteikti joms visas reikiamas galimybės. Mes turime labai aiškiai turėti metodus ir priemonės siekiant savo tikslų. Mūsų tikslai reikalauja, kad būtų pakeista kultūra darbo vietoje, tradicijos darbo vietoje ir kad visose organizacijų lygmenyse moteriams ir vyrams būtų suteiktos lygios galimybės. Politikos formuotojai turi įvairių priemonių skatinti lyčių lygybę. Reikia suteikti prieigą moterim ir išlaikyti moteris darbo vietose. Ir būtent tokiu keliu mes turime ir eiti. Ir mūsų organizacija labai rūpestingai ir įsipareigojusiai toliau sieks savo tikslų, kad moterų, moterims galių suteikimo, galimybių suteikimo principai taptų tikrovę. Dėkuoju. Stort tack, Mrs. Benham. Och jag Ačiū poniai Benham. Norėčiau padėkoti visoms prelegentėms už įtin įdomius pranešimus. Ir dabar norėčiau suteikti žodį posėdėje dalyvaujantiems parlamentarams. o po to paprašysiu dar sureaguoti į klausimus. Ir suteiksiu žodį ponė Hidaki, kuri e, pavaduoja ponė Češkova, kuri yra ECR frakcijos pranešėja. Taigi, prašom. Yes, really Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš pavaduoju ponę Češkovą, kuri užstrigo oro uoste. Ji ir aš, aš žinau, kad ji tikrai labai daug dirbo rengiant šį dokumentą. Aš turiu jos parengtą tekstą ir aš tiesiog jį perskaitysiu. Taigi, reikėtų skatinti moteris, reikėtų užtikrinti, kad moteris būtų geriau atstovaujamos vadovų postuose. Tačiau e, darbdaviams reikalingas lankstumas pasirinkant kandidatus į postus. Čekijos Respublikoje moterų e, vadovių skaičius yra daugiau nei 9 procentai. Tai beveik Europos vidurkis, tai yra 11 procentų. Per pastaruosius kelis metus padėtis pagerėjo, tačiau turime pripažinti, kad šis skaičius yra tikrai nedidelis. Labiausiai kelia susirūpinimą tai, kad moteris susiduria su konkrečiomis kliūtimis dirbdamos vadovo poste. Pavyzdžiui, joms, jeigu jos nusprendžia gimdyti, tai turėtų būti, joms, joms turėtų būti sudarytos sąlygos, joms reikia pasiūlyti lankščias darbo valandas, galimybę pasinaudoti vaikų priežiūros. Uh, įstaigomis e, būtų gerai steigti e, tokias nedidelės įstaigas prie įmonių, kur moteris galėtų krūtimi maitinti kūdikius. Moteris neturėtų būti verčiamos e, priverstinai eiti motinysės atostogų, tai turėtų būti pasirinkimo klausimas. Turime padaryti daugiau nei vien tik išvardinti politinius prioritetus. To, šio, šių tikslų galima pasiekti, jeigu pakeisime požiūrį į šiuos klausimus. E, šių klausimų pristatymas žiniasklaidoje irgi yra labai svarbus. Pavyzdžiui, e, įtampa patiriančių moterų vadovių įvaizdžio propagavimas. Tačiau turime nepamiršti, kad viena iš priežasčių, kodėl moterų vadovių pozicijose yra nedaug susiję ir su moterų, su pačių moterų apsisprendimu. Daugelis moterų pasirenka ne karjerą, o šeimą jos bevelyje pristabdyti savo karjerą ir daugiau dėmesio jai sutelkti vėliau, kuomet vaikai užauks. Kaip jau sakiau anksčiau, uh, galimybės ir lankstumas yra ypač svarbus veiksniai užtikrinant, kad būtų, egzistuotų vaikų rūpybos tinklas ir namuose, ir už namų sienų. Tack Mrs Janokadakis. Och eh, då ser vi fram Ačiū, kolegiai. O dabar galėtumėm suteikti žodį Europos komisijos atstoviai, poniai Danielai Bankier. Ji yra užimtumo socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato lyčių lygybės skiriaus vadovė. Thank you very much, Chair, uh, and thank you very much uh, to the European Parliament for inviting. Ačiū padėkoti, kad pakvietėte ir komisijos atstovus į šiuos klausimus, skirtus moterų lyderių klausimui. Komisija šią temą laiko tikrai svarbę. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes e, mes išklausėme daug įdomių pranešimų. Ir e, tie pranešimai, kuriuos aš girdėjau, akcentavo visus svarbiausius dalykus. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į tai, kaip komisija aiškina šį klausimą moteris e, ekonominių sprendimų prieimime ir ką komisija rengėsi daryti, kad išspręstų egzistuojančias spragas šios rytyje. Norėčiau visų pirma pristatyti porą skaičių pakalbėti apie moterų forumus šiandien Europoje. Šiandien Europoje viena iš dešimties valdybos narių, didelių, didelių e, listinguojamų įmonių, valdybos narių yra moteris. Taigi moteris sudaro 10 procentų valdybos narių, aš kalbu apie didžiasias įmonės ir priežiūros valdybas ir tik 3 procentai tų valdybų uh, vadovių yra moterys. Taigi, kaip matote, skaičiai nėra labai geri, o neramina štai kas. Negalime daryti išvados, kad tendencijos e, rodo, jog ateityje situacija pagerės. Veikiau situacija turi, nesikeitė pastaruosius porą metų. Todėl mes manome, kad tai tikrai labai neraminantis e, reiškinys. Ir norėčiau dar kai ką pasakyti. Komisija rengė šias ataskaitas apie moteris sprendimų prieimimo struktūrose ir tos ataskaitos pasirodo jau daugelį metų. Mes esame sukaupę, sukūrę domenų bazę apie moterį sprendimų prieimimo struktūrose. E, ji apima ir politinės, ir ekonominės organizacijas, institucijas, įmonės. Nes prieš porą metų e, paaiškėjo štai kas, kad daugelis kalba apie tai, kad nėra moterų vadovių postuose, tačiau niekas ne, negalėjo patikti skaičių informacijos. Taigi ši informacija yra prieinama mūsų svetainėje. Ir tokias ataskaitas, tokią informaciją reguliariai skelbėme. Aš atnešiau šių ataskaitų, jeigu kas nors nori, galite pasiimti tą leidinį, nes tai yra labai įdomu, kalbant apie faktų rinkimą. Taigi, skaičiai nieko gero nežada. Negalime identifikuoti jokių, apčiuopiam, jokių apčiuopiamų tendencijų, kad padėtis gerės. Ir komisija yra konstatavusi, kad moteris sprendimų prieimime yra vienas iš penkių komisijos prioritetų, į kuriuos ji nori suteikti dėmesį, užtikrinant moterų ir vyrų lygybę. Komisija patvirtino savo vidutinės trukmės strategiją kitiems penkiems metams, skirtą vyrų ir moterų lygybei. Ir moteris sprendimų prieimimo struktūrose yra vienas iš prioritetų. Noriu papasakoti, kam mes prilyginame šį klausimą. Vis kiti keturi prioritetai - vyrų ir moterų vienodas ekonominis savarankiškumas, smurtas prieš moteris, atlyginimų skirtumas vyrų ir moterų. Taigi, mums tas moterų dalyvavimas sprendimų prieimimo struktūros yra tikrai labai svarbus prioritetas. Manome, kad Šioje, šioje srityse svarbu pasiekti pažangos dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl, lyg, dėl to, kad siekiame lygybės moteris turi būti lygiai verčiai atstovaujamos ir to, toje visuomenės gyvenimo dalyje. Taip pat manome, kad iš esmės verslui apsimoka turėti daugiau moterų vadovų postuose. Ir aš pritariu kai kurioms čia išsakytoms, jau išsakytoms mintims. Taigi, tai naudinga verslui. Ir tai įrodo įvairios atliktos studijos, jos įrodo, kad yra tarpusavio priklausomybės ryšys tarp moterų dirbančių valdybose, įmonių valdybose ir tų įmonių veiklos rezultatų. Nors manau, kad tą temą dar reikia toliau ir giliau nagrinėti, tirti šią, ištirti šią sritį geriau kad e, pa, surinktume daugiau argumentų ir pagrystume šio e, priežastinio ryšio egzistavimą. Ir jau buvo minėta, kad vyrai ir moteris dirbantis vykdančiaisiais Europos bendrovių direktoriais mano, kad lyčių dalyvavimo balansas yra būtinybė, ekonominė būtinybė šiandien. Taigi yra tikrai rimtų priežasčių skatinti pažangą šioje srityje ir mūsų komisar, mano komisarė Reding, kuri neseniai lankėsi parlamente, buvo lankėsi čia komitete, pasikeitė nuomonėmis, taigi jis sieks užmėgsti tiesioginį dialogą ir kontaktus su Europos didžiųjų bendrovių atstovais. Kita pavasarį ji nori inicijuoti dialogą su didžiųjų Europos bendrovių vykdančiaisiais direktoriais, kad su jais aptartų, ką galima nuveikti tam, kad situacija pagerėtų. Ir šis dialogas pirmą kartą vyks pavasarį kitų metų. Jis, bus, e, jis vyks komisijos parengto dokumento pagrindu. Komisija jame apžvelgs padėtį, aiškindamasi, nagrinėdama, kokia yra moterų padėtis verslo įmonių pasaulyje šiandien. Ir domėsis, kokios e, priemonės gali būti pritaikytos, kad būtų e, tas atotrukis sumažintas ir kad šioje srityje pasiektume tikros pažangos. Tai gali būti savanoriškų pagrindų dėgiamos priemonės arba vyriausybės teikiama pagalba. Tai gali būti neteisėkuros priemonės, taip pat tai gali būti ir teisėkuros priemonės. ir apžvelgus padėtį pas, e, tų išvadų pagrindų, remdamas tomis išvadomis, komisija inicijuos dialogą su didžiosiamis Europos bendrovėmis. Be abejo, geriausia būtų, jei įmonės laisvanoriškų pagrindų imtųsi tobulinti, gerinti šią padėtį. Toliau be abejo stebėsime padėtį, teiksime nuolatinės ataskaitas, tikiuosi apie konstatuojamą pažangą. Tęsime tai, ką pradėjome praeitįje. E, toliau plėsime moterų sprendimus priimančiose struktūrose tinklą. Jis buvo inicijuotas prieš keletą metų ir man džiugu matyti čia kai kurias dalyvės, to, to, to tinklo dalyvės, Tuose tų tinklų tikslas keistis pažangę patirtimi ir aiškintis, kokios priemonės padėtų moterims patekti į aukštesnius postus bendrovėse bei politikoje. Ir galiausiai, manau, labai svarbu pabrėžti ir štai ką. Priemonės, e, kurios padėtų e, padidinti moterų skaičių sprendimo prieimimo struktūros, struktūrose nebus sėkmingos, jeigu jo, jos bus uh, dėgiamos izoliuotai, jos turi būti bendros politikos dalimi, kurios tikslas išplėtoti, su, suburti kiek įmanoma daugiau moterų, kurios nori dirbti valdybose, kurios gali būti valdybos narėmis. Ir mes norime kad tokių moterų atsirastų kiek įmanoma daugiau ir kad taip pat norime, kad moteriams būtų sudarytos sąlygos de, suderinti mm, profesinę karjerą ir mm, šeim, šeimos gyvenimą. Skatinsime moteris rinktis iš, išsilavinimą, studijas ir moterims kurios nori tapti valdybos narėmis, sudarysime tokias sąlygas, taip pat skatinsime vyrus jas palaikyti, joms padėti. Ne tik kaip kolegos e, bendrovėse, bet ir kaip partneriai jie galėtų perimti dalį šeimos užduočių. Taigi kitas svarbus įvykis numatytas pavasarį bus paskelbtas komisijos komunikatas e, dėl moterų sprendimo prieimimo struktūrose ir mes ir toliau nusekliai dėksime papildomas politikos priemonės, kurios yra reikalingos, kad būtų reali pažangačių. Varmt tack, Mrs. Bankia, för um, Eh, labai ačiū poniai Bankier už pristatytą situaciją komisijoje. Mes labai džiaugiamės, eh, jog laikote šį klausimą prioritetiniu ir kad komisarė Reding jam teikia tiek daug dėmesio. Dabar parlamentarai, kurie dar dalyvauja posėdėje, gali prašyti žodžio, pasisakyti. Ir ponia Matera yra pirmoji kalbėtojų sąraše. Prašom. Prezidente, ho trovato veramente molto interessanti gli interventi degli ospiti. Ačiū pirmininkė. Aš labai susidomėjusi klausiausi visų viešnių pasisakymų ir būdama Italė turiu pasakyti, kad yra labai įdomu išgirsti žmonių, kurie žymiai toliau pažengė negu mes mintis šioje srityje. Mes kaip valstybių narių atstovai su didžiuliu susidomėjimu žiūrėjome, kokia yra padėtis Norvegijoje. Tai yra geriausias pavyzdys. Norvegija naudojamos praktinės e, priemonės, ne vien geri norai ir taiko sankcijas tiems asmenims, kurie nesilaiko įstatymų. Žinoma, Italija nėra tarp geriausių pavyzdžių šioje srityje. Ir skaičiai kalba už save. Tik tai 3 procentai moterų Italijoje dalyvauja vadovaujančiuose posėdžių, postuose, valdybose. Bet aš tikiu, kad moteris gali sudaužyti tas karjeros lubas, stiklinės lubas, išplėsti savo galimybės ir dalyvauti visų bendrovių valdybų sudėtyje. Tačiau ar jūs nematote, nemanote, kad kvotos galėtų būti nepalankus faktorius? Kalbama, kad moteris yra silpnoji lytis, kad joms reikia padėti, norint pasiekti tam tikrų tikslų, kad jos pačios tarsi ne visada gali tai padaryti. Taip pat kokios, kokias nuobaudas taiko JAV vyriausybė toms įmonėms, kurios nesilaiko nustatytų kvotų. Tai tiek, ačiū. Ačiū poniai Matėrai. Pone Liulink, prašom. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord m'excuser d'être. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, noriu atsiprašyti, kad atėjau kiek vėliau, kadangi turėjau kitus įpareigojimų, tačiau remdamasi tuo, ką išgirdau, norėčiau vis tik tai um, šiek tiek atsargumo paprašyti, kai na, kalba apie kai kurios reikalavimus ypač e, kvotų taikymą didžiosiams įmonėms, e, nesižvelgiant į tuos skirtumus, kurie dabar egzistuoja tarp 27 valstybių narių e, įmonių teisės rytyje, nes tikrai įstatymai yra labai skirtingi ir jeigu reikalausite tų kvotų, tai tada visų pirma reiks kelti klausimą, kokia būtų tų kvotų pozicija įmonių teisės kontekste. Pavyzdžiui, Prancūzijoje m, mm, turime įmonės administracinę tarybą. Uh, Tuo tarpu Vokietijoje jau yra visiškai kitokia e, sistema, įmonių teisėje nustatyta valdymo organai yra visiškai kitokia. Aš manau, kad kitose valstybėse situacija yra dar kitokia. Taigi, jeigu jūs reikalautumėt, kad mm, vokiečiai reikalautų, kad jų Aufsistrat, e, tai yra jų valdymo uh, organuose būtų 40 procentų moterų, tai būtų vienas dalykas. Tuo tarpu, jeigu a, labiau Europos pietinių valstybių situacijoje reikalautumėt 40 procentų moterų, kad būtų administracinėse tarybose, tai situacija būtų visiškai kitokia. Tai visiškai kitas, kita sistema, kita struktūra, kitokia situacija. Mes neturime kol kas kvotų dėl Um, pavyzdžiui, Vokietijoje Akcengesellschaft administracinių tarybų procentų sudėties. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra aišku dėl Ausistraat galbūt yra vienas dalykas, tačiau nėra ta, tai nėra tas pats, kas Prancūzijoje Conseil d'administration. Taigi, Visų pirma, aš tiesiog norėjau paprašyti daugiau tokio atsargumo, budrumo, kadangi, kai keliame reikalavimus, turime turėti omenyje, kad įmonių teisė ir bendrai visa sistema, struktūra yra visiškai skirtinga vienose ar kitose valstybėse narėse. Taigi reikia visų pirma atsižvelgti į įmonių teisės specifiką kiekvienoje valstybėje narėje, prieš keliant tokius reikalavimus, kaip kad, pavyzdžiui, kvotos ir panašiai. Toliau kalbant apie o, pozityvę diskriminaciją, moterų dalyvavimą skatinant šias priemonės, tarkim, mano valstybėje Luksemburgė, pavyzdžiui, bankuose, jeigu bankų ir bankininkų asociacijos paprašytumėt pritarti tokiam pasiūlymui, visi pasakytų jokių problemų. Problema yra tik tai ta, kad mes nerandame tokių moterų, kurios būtų pasirengusios um, imtis um, direktoriaus pareigų. Ir tikrai galima konstatuoti, kad karjerą padariusios moteris, pavyzdžiui, bankų srityje yra arba e, netekėjusios moteris ar išsiskyrusios moteris be vaikų, be kažkokių, ypač be mažų vaikų, be jokių šeiminių įsipareigojimų. Kodėl? Todėl, kad kai eina kalba apie mentalitetą ir dėja jis yra nedaug pasikeitęs. E, vis tik tai pareigų pasiskirstimas tarp vyro ir moters šeimoje ne visuomet yra idealus. Taigi, jeigu dirbi banko administracinėje taryboje ar įmonės valdančioje taryboje, pavyzdžiui, e, Luksemburgė, jeigu jums pasakoma, rytoj turite vykti į Singapūrą, nes ten reikia išspręsti kažkokią tai problemą, jeigu kas vyras, kaip reaguoja, jis paskambina žmonai, sako, sukrauk man lagaminą. Jeigu, pas, jeigu tą patį pasakytumėt moteriai, ji visų pirma turi pagalvoti, o kaip su um, maistu šeimai, o kaip su kitais reikalais ir visos kitos pareigos. Taigi, tai yra uh, skirtingi dalykai. Aš puikiai žinau tą pati. Taip, neturiu o, vyro ir vaikų, taigi viskas labai paprasta, aš galiu išvykti tą pačią akimirką. Mm. Taigi reikia vis tik tai nusileisti čia, padaryti tokią nuolaidą, pripažinti, kad tie skirtumai egzistuoja. Ir dėja, moteris a, turi daugiau suvaržymų, jos jaučia didesnę pareigą visų pirma pasirūpinti savo šeimą, vyru ir vaikais. Aš nežinau, kaip čia jaunimo tarpe, bet mm, bijau, kad nedaug kas pasikeitė. Dabar toliau dėl atlyginimų skirtumo. Čia vėlgi reikėtų pernelyk nesikliauti statistiką. Jau prieš kurį laiką buvo parengta statistika dėl skir, atlyginimų skirtumų tarp vyrų ir moterų pramonės sektorija būtent buvo pažiūrėta į darbininkus ir darbuotojus. Taigi mano valstybė, kur atlyginimų lygis yra pakankamai didelis, man atrodo, vienas iš didžiausių 25 valstybių tarpe, vis palyginus pažiūrėjusi darbininkų lygmenį, mes atsidūrėme apačioje tos to, įvertinimo. Kodėl? Todėl, kad pas mus, tarkim, jeigu dominuoja metalurgijos pramonė, joje dirba mažai moterų, galbūt kelios moteris, tarkim, dirba metalurgijos pramonės aptarnaujančiam sektoriui, bet tikrai mm, nėra daug moterų, kurios dirbtų e, kasyklose, fabrikuose ir taip toliau. O taip jau yra, kad tarkim metalurgijos pramonėje dirbantis kvalifikuoti darbuotojai, tai yra vyrai, gauna didžiulį atlyginimą. Tuo tarpu e, aptarnaujančioje sferoje, toj pačioje metalurgijos pramonėje dirbančios moteris e, tai atlieka tik galbūt valytojos darbą, tai yra menkai apmokama darbą. Taigi reikia būti labai atsargiams, nes jeigu tik paims apibendrinančias išvadas, tai neatspindės tinkamo, teisingo vaizdo, nes reikia atsižvelgti į valstybės ekonomikos struktūrą, į specifiką. Aš, na, galiu pasakyti, kad esu pati tų atlyginimų skirtumų auka, nes pradėjau dirbti tuo met, kuomet dar e, buvo visiškai legalu moteriai duoti mažesnę algą nei vyrui. Mano kartos žmonės, aišku,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 moteris dabar gauna daug mažesnę pensiją nei vyrai. Kodėl? Todėl, kad anais laikais mes buvom labai diskriminuojamos atlyginimo prasme. Taigi aš labai siekiau, kad būtų kažkaip išlygintas tas didžiulis skirtumas tarp anų laikų atlyginimų dabar, kai skaičiuojamos pensijos. Aišku, man nepavyko to padaryti iki galo, tačiau to labai siekiau. Taigi aš raginčiau būti labai atsargiems. Ir iš tikrųjų aš drįstu tokius dalykus sakyti, kadangi sakė, tikrai jūs um, manęs, man negalėtumėt pap, uh, priekaištauti, kad neginu moterų teisų. Tikrai tą darau jau uh, 45 ar 50 metų, kuomet pradėjau dirbti. Tai iš tikrųjų. Mano biure nebuvo valytojų, ar gal, na, gal bent tuo metu, kai dirbdavau, tai tikrai manęs ne, negalima būtų kaltinti, kad aš neginu moterų teisų. Aš ir dabar vis dar esu o, moterų teisų nacionalinės tarybos pirmininkė savo šalyje. Taigi, vis tik tai, aš manau, reikia išsaugoti blaivų protą ir tvirtai remtis komis į žemę. Aš visuomet buvau realistė. Kuomet keli maksimalistiškus reikalavimus. Tikrai nieko nepasieksi. Tačiau jeigu yra tokių, kurie sako, kad štai yra atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų, Vis tik tai, manau, gal, reikia pabrėžti, kad nuo 75 metų mes turime puikią direktyvą dėl um, vienodo uh, vyro moterų traktavimo atlyginimų klausimų. Savo šalyje galiu džiaugtis, kad tikrai daug ko pasiekiau pasiremdama būtent šią direktyvą, kuri ir iki šiol yra gera. Tikrai ji yra tokia puikia, kad e, nereikia jos tobulinti, vis dar reikia ją įgyvendinti, vis dar reikia parodyti drąsą, jeigu e, matai e, kažkokį diskriminavimo atvejį, vis dar reikia turėti drąsos ir pareikalauti, kad tavo teisės būtų apgintos. Aš pateiksiu pavyzdį. Štai buvo viena byla, kuomet. Mm, aptarnaujančio personalo darbuotoja gavo mažesnį atlyginimą negu darbuotojas Ir buvo iškelta byla, kurią laimėjo ieškovė ir turi, buv, suma turėjo būti pakankamai nemaža išmokėta už tą būtent skirtumą įvertinus retrospektyviai. Atbulinė tvarka suskaičiavo skirtumą. Bet iš tikrųjų reikia pakankamai daug drąsos, kad kreiptumės į teismą, kad apgintum savo teises. Aš, pavyzdžiui, išdrisau kreiptis e, į teismą ir pareikalauti, kad būtų e, išlygintas skirtumas, kuomet buvo skaičiuojamos e, pašalpos šeimos galvai ir Aišku, Luksemburgų tai kainavo konkrečiu šiuo atveju, kuomet buvo netinkamai paskaičiuota e, išmoka moteriai, kuri turėjo, moterims, kurios turi būti irgi laikoma šeimos galva. Taigi, direktyva yra gera, tačiau reikia drąsos taikyti ją ir ginti savo teises. Eh, eh, Ačiū, ponė Lulink. Tikrai mūsų įtikinote. Mes esame e, jau įtikintos, kad poniai Lulink netrūksta drąsos, kuomet reikia apginti savo teisės. Ir tai yra svarbiausia, užtikrinant moterų teisų gynimą. Ji yra tikrai aktyvi moterų teisų klausimų Europos parlamente. Moteris iš ties yra lygiavertės vyrams ir gali prisimti visų, gali atlikti vis, prisimti to, tuos pač, visus darbus, kuriuos atlieka vyrai. Dabar ponė Cimerman. También a las ponentes por la magnífica intervención. Uh, eh, tres reflexiones. Mm, todas, eh, todos perseguimos la. Dėkuoju už labai įdomų pristatymą. Taip, mes kovojame už lyčių e, lygybę visose e, sektoriuose, ne tik verslo pasaulyje. Ir mes visi norėtumėm, kad e, moterys užimtų atsakingas pozicijas. Tačiau taip pat yra labai aišku, kad kvotos pasiteisina, jos padeda siekti tikslų. Tačiau turime pasistengti, kad jos duotų naudos. Pirmiausia, mes turime stengtis dirbti švietimo srityje, kaip mes auklėjam ir šviečiam jaunus žmonės, kad vyrai būtų informuoti apie lyčių lygybės klausimus. Mums būtina šviesti vyrus skirtingai negu iki šiol. Turime užtikrinti, kad vyrai ir moteris judėtų tą pačią kryptimį. Jeigu norime, kad visiems būtų lygios galimybės, turime keisti mūsų stereotipus ir vienodai auklėti ir šviesti e, jaunus žmonės. Turime skatinti geresnį e, švietimą ir mokymą vyrų ir moterų. Jeigu norime tinkamo, e, tinkamos pusiausvėros, kad moteris būtų geriau reprezentuojamos. Taip pat yra svarbu e, neligybės klausimas, lyčių neligybės klausimas kai kuriuose šalise. E, rinkimų sąrašis, sąrašuose yra siekiama lygybės e, pariteto. Pavyzdžiui, Balearų šalyse, iš kur aš esu kilusi, mano arkiminėje apylinkėje, mes turime tris moteris, kurios užima tris pozicijas sąraše Mes, norėt, mes norėjome daugiau moterų į tas e, e, pozicijas įtraukti, tačiau to negalėjom. Taigi tai gali kelti tam tikrų problemų, kai reikia tiesiog laikytis e, įstatymų. Manau, kad verslo moterys iš tiesų yra per mažai pozityvių veiksmų iš moterų pusės, kurios dirba savarankiškai. Ir jeigu moteris nori pradėti įsteigti savo verslą, jai gali būti labai sunku. Jei kur kas yra sunkiau tai padaryti negu vyrui. Paprastai moteris negaus ir reikiamų kreditų ir tų pačių galimybių verslui pradėti ir verslui uh, vystytis. Ir būtent čia ir yra tas pusiausvirus sutrikdymas. Turėtum pagalvoti, kaip mes galėtumėm padėti e, mažoms verslo įmonėms, kuriams vadovauja moteris. Daug priemonių yra įvesta. įvesta. Tačiau matyt nepakankamai. Toliau. Turiu sūnų, kuriam yra 18 metų. Ir aš jau 10 metų dirbu politikos srityje ir galėjau, sugebėjau konkuruoti su savo e, kolegomis e, vyriausybėje. Ir man tekdavo kartais per 3-4 valandas šaukti lėktuvą ir atsidurti kitoje šalyje, tarkim Argentinoje, nes aš turėjau užtikrinti, kad aš tikrai tinkamai atlikčiau savo pareigas. Mes turime remti moteris e, politikės Tačiau reikia mes, kurie gauname, tos moteris, kur gauna pakankamus atlyginimus, galime tai padaryti, nes galime sumokėti už tam tikrus dalykus. Tačiau kaip padėti to moterim, kurios nėra geroje ekonominėje padėti, jeigu jos nėra gerai apmokamos, e, kai joms sunku kažkam kitam patikėti savo vaiko globą, atiduoti darželį ar. Ar Taigi turiu pasakyti, kad mes turime pakankamus atlyginimus ir galime tinkamai eiti savo pareigas. Taip pat aš turiu ir dukrą, turiu vyrą ir aš galiu e, susimokėti už vaikų priežiūrą ir pati dirbti savo darbą. jeigu nebūčiau gerai apmokama, turėčiau tai iškoti kitų būdų, kaip man rasti pusiausvyrą tarp šeimos ir darbo reikalų. Taigi užmokesčio lygis yra irgi labai svarbus klausimas. Tiek aš norėjau pasakyti apie galimybės moterų dirbti vadovaujančiuose postuose. Norėčiau dabar reaguoti, sureaguoti ponios Liulink pasisakymą. Dėl tam tikrų ekonominių sunkumų, kai moteris, tarkim, turi vaiką, pasigimdo vaiką, jai jos mentalitetas, jos požiūris pasikeičia. Apie save galiu pasakyti. Kai atsirado vaikas, nesinori to vaiko kažkam kitam atiduoti. Keičiasi požiūris ir kai paklausi savo vaikų, su kuo tu norėtum būti labiau, kas tau yra labiau sektinas pavyzdys, ar močiutė, ar mama. Ir Ispanijoje buvo tokia apklausa padaryta ir vaikai dauguma atsakė, kad norėtų, renkasi močiutė su jie būti, nes mama visą laiką bėga, visą laiką reikaluose ir jos niekada nėra. Uh, Taigi mes turime stengtis keisti stereotipus ir siekti pusiausvėros tarp šeimos gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Ačiū. E, Pone Roitova. Ačiū. Aš visiškai sutinku su e, kitų prieš mane kalbėjusių pašnekovų mintimis. Ir aš suprantu, ko mes turėtume siekti Europos parlamente ir kaip politikai nacionaliniu mastu. Tu užtikrinti, kad moterys turėtų pasirinkimą, bet turime atsisakyti retorikos, kad, kad moteris yra tokios pat kaip vyrai, kad jos turi būti tokios pat kaip vyrai. Juk mes nenorime, kad moteris taptų šachtininkėmis. Niekas netrukdo joms tai daryti, bet aš abejoju, ar jos to norėtų. Prisimenu komunistinės Čekoslovakijos laikus, kai e, penkmečio planai vienodai buvo taikomi vyrams ir moteriams. To turėtume atsisakyti. Kol, mūsų kolega ką tik išsakė gyvenimo esmę. Moteriai tenka e, garbė tapti mama ir visuomenė turėtų tai vertinti. Tai yra didžiulė vertybė ir visuomenės investicija į savo ateitį. Ir rūpinimasis vaikais turėtų būti laikomas darbu, už jį turėtų būti numatytas atlyginimas. Būtent todėl aš džiaugiuosi, kad direktyva, kurią svarstėme praėjusią savaitę, buvo priimta per pirmąjį svarstymą būtent to turėtume siekti ir neturėtumėme bandyti moterų priversti, mas, moteris priversti mąstyti kaip, kaip vyrai. Aš uh, vadovavau didžiuliai ligoniniai, aš tai puikiai žinau. Tačiau tuo pat metu aš labai džiaugda, džiaugiausi galimybę du metus praleisti namuose su savo vaiku, nes rūpinimas į savo vaikų yra labai naudingas, vertingas dalykas. Kartais moteris pirmenybę turi, būti, turi teikti savo vaikui. Be abejo, mano pasisakymas dabar skamba prieštaringai, nes e, šiame komitete ir parlamente aš susiduriu su štai kuo. Mes pernelyg daug kalbame apie moterų teisės čia, vaikų teisų sąskaitą. Čia turi būti pusiausvėra ir to aš pasigendu. Atsiprašau, kad taip atvirai pasisakiau. Pone Katsa, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma priminti e, keletą dalykų. Šiandien mūsų renginyje mes nekalbame apie visas problemas e, susijusias su profesinio ir šeimos gyvenimo derinimu. Mes tą esame darę kitomis progomis. Šiandien kalbame apie moteris, kurios gali dirbti valdymo administracinėje struktūroje. Tačiau jeigu nebus politinės valios, jos neturės galimybės tai daryti. Jeigu jos tai darys, jeigu jos dalyvaus tame darbe, tai bus gerai ir visuomeniai, ir ekonomikai bendrai. Girdėjome apie moterų problemas, E, santykė su vaikais, e, bet Ispanijoje buvo primtas įstatymas dėl moterų dalyvavimo administracinėse struktūrose. Ar buvo atsižvelgta į tai, kad tai, tikriausiai buvo atsižvelgta į tai, kad tai ateigiam atsilieps įmonių veikl, rezultat, veiklos rezultatams? Ispanija patvirtino įstatymą, bet dar iš, iš, iš karto buvo įgyvendintas. Kokia padėtis e, Ispanijos įmonės? Ar pavyko praktiškai gyvendinti tą įstatymą? Ar prieimus įstatymą jau galima automatiškai tikėtis, kad e, situacija gerės, ar reikia dar kažką daryti? Aš manau, kad negalime automatiškai to tikėtis. Ačiū, ponia Kratse. Dabar kreipiuosi į popietės kalbėtojas ir noriu suteikti žodį joms trumpam pasidalinti e, išvadomis. Daugiausia penkias minutės vienam kalbėtojui. Pone Saman, pone Natividat. Uh, uh, uh, Manau, kad diskusijos buvo tikrai labai aktyvios ir intensyvios, apie tai klausimai, kurie nebuvo įtraukti į darbo tvarkę. Noriu aptarti įvykusius debatus. Mes kalbame apie galimybę, galimybės moteriams dirbti taip pat kaip vyrams. Aš galvau, kad diskusija šią temą jau baigtos. Ir dabar mes kalbame apie galimybės moteriai apie tai, kaip moteris galėtų ištrūkti iš to užburto rato ir sudaužyti tą neegzistuojančią stiklinę sieną. Man tikrai patiko Norvegijos pasirinktas požiūris, nes Norvegija ne tik e, patvirtintos kvotos, bet ir parengta kvotų įgyvendinimo politika kuri lydi kitas priemonės, pradėtas prieš kurį laiką, kurio tikslas užtikrinti, kad mergaitės turėtų tokias pat galimybės kaip, kaip berniukai ir kad ma mamos šeimoje dalintųsi ir darbai su partneriu ir kad galėtų gyventi visapusišką gyvenimą visuomenėje. Taigi taip pat buvo imtasi kitų priemonių, buvo vykdomos informavimo kampanijos Norvegijoje ir manau, kad kampanija skirta stereotipų griovimui yra vienas iš aktualiausių klausimų. Tai tampa vis svarbesnių klausimų Europos mastu ir tai, yra, tai būtina išspręsti, jeigu norime eiti priekin. Ir man patiko jūsų išsakyta mintis. Jeigu jau einame, jeigu renkamės kvotą tų kelią reikia turėti domenų bazę, taip pat svarbu yra, kitas aktualus dalykas yra mokymai. Niekas nekalb, nekalba apie tai, kad vyrai dirbantis valdyboje turi dar e, dalyvauti kažkokiuose mokymuose, tik moteris. Apie tai dabar garsiai kalbama, bet ir, ir tą klausimą turėtume toliau svarstyti. Kokie įgūdžiai, kokia patirtis reikalinga norint dirbti valdyboje, būti valdybos nare, komp, įvairovė, įvairiapusis įvairiapusiai įgūdžiai yra kitas svarbus dalykas. Pakartosiu tai, ką jau sakiau anksčiau jeigu renkamės kvotas, kvotas turi lydėti priemonės. Tai yra reikalinga domenų bazė, kurioje galėtum rasti reikalingą kandidatę, kuriuose galėtų save pristatyti kandidatės, potencialios kandidatės. Taip pat reikia įvertinti priemonių efektyvumą ir koreguoti dėgiamas priemonės tuo atveju, jeigu viskas nevyksta taip, kaip norėtumėme. Nežinau, kokia padėtis yra Ispanijoje. Žinau, tikrai, tikrai žinau, kad reikia užtikrinti situacijos stebėseną, kad galėtumėm žinoti, ar, ar reikia koreguoti įdėktas priemonės ar ne. Vam pak Och eh, Mrs Natividad, varsågod. Thank you. Dabar ponė Natividad. Known as the... Ačiū. Aš jau vadinama kvotų karalienė turbūt. Iš tikrųjų, žinau, kad Europoje vyksta kažkas, jūs tikrai esate lyderiai. Ir keista, kai girdžiu, kad nieko nevyksta. Galbūt, jeigu imi mm, kiekvieną valstybę atskirai, kvota po kvoto, žingsnis po žingsnio. Iš tikrųjų, galbūt tai atrodo nedideli žingsniai, bet manau, kad pasikeitimai bus ilgalaikiai ir pozityvus. Galbūt niekam nepatinka tos kvotos, tikrai niekam nepatiks nei tai įmoniai, nei Bet nei to moterim galbūt bus keliamas klausimas dėl nuopelnų, kokybės ir kiekybės. Kai moteris man sako, kad aš noriu dirbti tą darbą, nes uh, aš esu tam labai tinkama, o ne dėl to, kad kvota taip nulėmė. Aš sakau, nesvarbu, tai yra nesvarbu, svarbu, kad tu būsi tose pareigose ir tuomet galėsi parodyti, kaip sugebi tą darbą atlikti, nes visuometgi tave galima pakeisti, jeigu tu nesugebi dirbti. O kvota yra tik tai um, būdas patekti į tą postą. Ir greitai tai padaryti. Tikrai JAV mes turime uh, pozityvos diskriminavimo uh, priemonės, kad uh, moteris galėtų patekti į vidutinį vadybinį lygmenį, tačiau ten jos įstringa. Mes turime tik tai 3 procentus aukščiausio lygio vadovų moterų. Taigi, štai ką aš turiu omenyje, kai sakau, kad mums reikalingi aiškus tikslai. Kvai, kvotos tai yra tik tai mechanizmas, kuris tikiuosi bus laikinas, nes palaipsniui jis transformuosis į valdysenos neskiriamą elementą ir tiesiog pasikeis pati valdymo esmė. Aš manau, kad moteris gali užtikrinti užtikrinti, kad įmonių valdymas būtų geresnis. Ir jeigu mes žiūrime į būtent tą verslo modelį ir taip toliau, tai ką Europos komisijos atstovė sakė, iš tikrųjų tiek daug jau yra padaryta um, verslo modeliai tiek kartų buvo analizuoti. Aš labai džiaugs, džiaugčios, kad um, į tokius klausimus būtų kviečiami um, aukšto lygio vadovai. Aš labai džiaugiuosi, kad komisarė Reding analizuoja tos klausimus, tačiau reikia atsargiai pasirinkti tuos, ką kviesite. Jums reikia žmonių, kurie puikiai dirba, kurie tuoj puikiai dirbs ir uh, kurie yra tame tinkamame kelyje ir kurie įtakos gerus rezultatus. Kai kam galbūt yra mandatai primetami, galbūt yra pasikeitimų dėl kvotų, kurios yra nustatytos Prancūzijoje. Mm, yra mm, įstrikta ties 7 procentais, kiek yra moterų valdančiose pareigose. Tačiau per trejus metus iki 14,5 procentų šis, ši proporcija išaugo. Iš tikrųjų, štai kokiu rezultatu galima pasiekti per viešas diskusijas, per visuomenės dėmesį. Aš siūlyčiau Europos komisijai palaikyti nuolatinį dialogą su o, aukščiausio lygio o, vadovais. O, Iš tikrųjų, švietimas yra labai svarbu, nes, e, kaip jūs teisingai ir sakėte, mo, e, vyrai turi būti šviečiami, kokia yra o, moterų užimančių vadovaujančias pareigas vertė ir svarba. Aš esu tikra, kad jūs sukursite pasikeitimus ir paskasite vertinsite pasikeitimus ir kitose valstybėse. Pavyzdžiui, Norvegija su jos investiciniais bank, e, fondais ir, ir paskutinėse diskusijose dabar buvo klausimas, ar Norvegija reikalaus ir uh, uh, pritaikytų tos pačius reikalavimus, kokius į. Ir Ar Norvegija takės tos pačius reikalavimus ir amerikiečių fondams, kurie, investiciniams fondams, kurie veikia Norvegijoje lygiai taip pat, kaip jie daro savo fondams? Ačiū poniai Natyvida, dabar ponia Benham. Ačiū, aš norėčiau tik atkartoti, e, ką pasakė mano kolegės prie šio stalo. Ekonominė klasė, krizė mums parodė, kad reikia ieškoti naujo mąstymo būdo. Milijonai investuoti į moterų švietimą. pasaulio valstybė ekonomika tikrai nukentės, jeigu mes nesutelksime moterų žmogiškojo kapitalo. Ir krizė tai įrodė. Mes pritarėme, kad kvotos nėra gražus žodis, tačiau tai yra speciali laikino pobūdžio priemonė, kuri leis pagreitinti e, įgyvendinimą šios labai reikalingos iniciatyvos. Kai turėsime moteris jau valdybose, vadovaujančiuose postuose, tuomet visas procesas savaime pajudės. Mes tiesiog turime patekti tuos vadovaujančius postus ir jau labai ilgai ir seniai apie tai kalbame. Taigi atėjo laikas imtis tikrų veiksmų, kad galėtumėm pasiekti rezultatus ir juos ir jais pasidžiaugti. Ačiū. Stultak, stultak eh, mycket, mycket labai ačiū visoms prelegentėms už jų labai įdomius ir svarbius pasisakymus. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Κράτσε, kad ji galėtų išsakyti baigiamasias pastabas. Πολύ, κυρία Πρόεδρε, σε ευχαριστώ και εσάς που διευθύνατε αυτή τη συζήτηση και τις προσκεκλήσεις. Ačiū. Noriu padėkoti visi, visoms kalbėtojams už tokias aktyves diskusijas. Noriu padėkoti tiems kviesniems svečiams, kurie atvyko ir pasidalijo savo patirtimi. Ir e, mūsų svečiai pasisakė labai konkrečiai ir aptarė svarbiausias esminės problemas. Ir galima padaryti keletą išvadų. Visų pirma, kalbame apie bendro pobūdžio problemą. O pasitelkusios statistinius duomenys, tai jie tarsi ir drąsina. Girdėjome pasisakymo apie teisėkuros priemonių e, pritaikymą Tai, toms problemams spręsti. Tačiau yra ir kitų problemų. Pavyzdžiui, Italijoje 3 procentai moterų yra uh, vykdančiųjų vadovų postuose. Ar tai reiškia, kad italės nėra pakankamai kvalifikuotos, kad užimtų 40 procentų tų postų? Ne. Bet tiesiog niekas tuo nesirūpina. Mes negalime susitaikyti, kad tokia situacija išliktų. Jeigu nesutinkam, vadinasi, kažką darome. Ir tą patį sakome ir kolegoms iš valstybių, kurios nėra ES narės. Mes keičiamės pažangiają praktiką, dername politikos priemonės, tačiau situacija skirtingose valstybėse yra labai skirtinga. kur valstyb, šalis, kai kurios šalis jau yra pasirengę mūsų aptartų priemonių dėgymui. Pavyzdžiui, Ispanija. Ispanija pasirinko e, e, įstatymų, įstatyminių priemonių kelią. E, Tačiau nežiūrint visų sąlygų ir susijusių aplinkybių, reikia nepamiršti, kurias minėjau, reikia nepamiršti štai ko, pavyzdžiui, įmonių, įmonių dydžio, taip pat valstybės, vyriausybės vaidmens. Taigi reikia visus šiuos kriterijus įvertinti, kalbant apie Europą ir apie padėtį Europoje. Čia tokia, kurios unikali pasaulyje situacija. Tokią išvedą aš darau. Tačiau viskas keičiasi ne taip sparčiai, kaip mes norėtumėme. Taigi, kaip reikėtų reaguoti, pradėti dėrybas, akcentuoti šią problemą, aptart, akcentuoti ją bendraujant su socialiniais partneriais, ar bandyti savarankiškai, vienašališkai kažką daryti. Pamatysime laikui bėgant. Uh, kas pasiteisins. Jeigu tai padės mums pasiekti mūsų tikslų, taigi kalbame, kad reikia uh, patvirtinti kvotas, tačiau jos turi būti priimtinos bendrai. Moteris turi būti pasirengę uh, vaidinti tą vaidmenį, apie kurį mes kalbame. Taip pat visi, būti, visi visuomenės nariai turi būti pasiruošę tokiem pokyčiam. Reikia kalbėti apie tų pokyčių svarbą. Ir kai viena sistema keičia kitą, įsivyrauja pereinamasis laikotarpis, kuris nėra, dažnai nėra paprastas ir lengvas. Pavyzdžiui, galbūt trūksta programos, kuri e, užsimtų moterų lyderių įvaizdžio propagavimu Taip pat kitas klausimas, tai kaip suderinti moterį į šeimos ir profesinį gyvenimą. Bet aš tikiuosi, kad mes visą tai įveiksime, kad mes atliksime visą šį darbą, kai sakau, mes turiuomenį Europos komisiją bei kitas institucijas. Reikės įvertinti jau egzistuojančius. Uh, tai, tai, kas, tai, kas yra aktualiausia. Moteris kovoja už tai, kad jos už savo padėties pasikeitimą. Tai tiek būtų vertinat, aptarant visas tas priemonės, kurias šiandien diskutavome. Ir dar kartą dėkoju mūsų viešnioms bei komisijos e, atstovė už tai, kad iki dabar E, pasiliko posėdė. Eh, Ačiū, pana. Pone Kratsa, iš tikrųjų labai svarbios buvo diskusijos, gyvos diskusijos, kurios leido mums e, suprasti, kiek daug susidomėjimo kelia ši tema. Taigi noriu padėkoti mūsų uh, viešnioms, kurios tikrai savo patirtimi labai smarkiai prisidėjo prie mūsų diskusijų Europos parlamente. Mm, noriu padėkoti ir kolegoms, kurie buvo posėdė iki pat pabaigos. Diskusijos buvo labai vaisingos, nuomonės kartais išsiskyrė, bet tai yra labai svarbu diskusijose tam, kad būtų galima atspindėti skirtingas pozicijas, skirtingas mm, nuomonės. Esu tikra, kad ponia Kratsa turės galimybę pasinaudoti šiomis mintimis, turint omeny jos pranešimą. Noriu padėkoti sekretoriatui, kuris atliko didžiulį darbą renkdamas šios klausimus. Be abejo, noriu padėkoti ir vertėjams. Dėkoju už visų darbą ir toliau vėl susitiksime rytoj 9 val.